Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Ponas ir ponai, prašau susėsti. Pradėsime regionų plėtros komiteto posėdį. Tikiuosi visi gavote posėdžio dokumentus ir pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar galime patvirtinti darbuotoją kaip patikta? Niekas nekomentuoja, jokių pasiūlymų nėra. Ačiū, darbo tvarkė patvirtinta. Toliau. Posėdžio protokolo tvirtinimas. Rugsėjo 7 dienos protokolo, protokolo projektas e, yra internete. Kaip pamenate, esame nutarę šiek tiek e, mažiau naudoti popieriaus, labiau saugoti gamtą. Taigi, siūlau, kad kaip visuomet, jeigu niekas nepaprieštaraus per šį posėdį, tuomet protokolas bus laikomas patvirtintų. Toliau. Trečias punktas - pirmininkės pranešimai. Ir pradėsiu nuo komitetų pirmininkų konferencijos informacijos, taip pat komisijos kolegijos posėdžio. Tai vyko spalio 7 dieną. Vyko kasmetinis posėdis kartu su komisijos kolegija ir aptarėme darbo planą ateinantis metams. Buvo naujas formatas vietoj plenarinės sesijos vyko kitokia diskusija, jinai buvo formuojama atskirose grupėse, kalbėjo atskirai, atskirai komitetai ir komisarai, kurie domisi tomis pačiamis temomis, kurie dirbo tose pačiamis temose, o paskui vakare buvo plenarinė sesija. Aš atstovavau mūsų komitetui A skyriuje darbas, užimtumas ir augimas. Ten buvo 10 komisijos narių ir 8 komitetų pirmininkai. Sesijai pirmininkavo Pone Artrijai, biudžeto... Ponas Artrijai, biudžeto komiteto pirmininkas. Aš pasakiau dėl daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūros, ypač kaip jis tai siesi su sanglos politika. Komisijos narė Girgieva pasisakė apie tai taip pat ir pasakė, kad komisija savo komunikatu kitą mes pradės peržiūrą. Ir ten bus, tikriausiai kalbama apie programos derinimo su politikos prioritetais, taip pat bus ieškoma būdų daryti reformas, paprastinti sistemą. Ponas Ikierski iš Agri komiteto apie tai kalbėjo. Ir taip pat bus siekima padidinti atskaitomumą. Plenarinėje sesijoje buvo skaitomos ataskaitos iš visų e, grupių, Pone Gresling buvo viena iš pranešėjų grupiai A. Ponas Katainen taip pat pakartojo, kad svarbus yra fondų naudojimas paprastinimas. Taigi mūsų žinia buvo išgirsta, kad reikia paprastinti sistemą, kad reikia naudoti, geriau panaudoti finansinės priemonės, kad reikia peržiūrėti daugmetinės programą. Toks. Štai apie ką norėjau informuoti. O pirmas dalykas, o antras dalykas yra neformalus ministrų posėdis primikant Liuksemburgui. Apie tai bus kalbama per koordinatorių posėdį. Su ponu Žyra pasidalėme nuomonėmis per paskutinį komiteto posėdį ir jau galiu pateikti informaciją apie tos posėdžius, kuriuos pateiks Liuksemburgas e, Spalio 3 dieną vyko TVR taryba ir vyko ministrų lygių. Ten buvo kalbama sakos politika, tačiau mes nebuvom pakviesti. Toliau bus neformalus ministrų posėdis dėl specialaus įgenio planavimo 26 lapkričio dieną. Ir taip pat apie miesto politiką 27 dieną lapkričio. Kaip pirmininkė esu pakviesta dalyvauti ir pasakyti komiteto vardu. Taigi mūsų komitetas bus atstovaujamas per neformalius ministrų posėdžius pirmininkas Luxemburgui. Toliau, trečias dalykas, ką norėčiau pranešti, tai Regi Koter posėdis, kuris vyko 13 spalio dieną. Kai kurie iš jūsų dalyvavo šiame posėdėje ketvirtadienį, aš su ponu Kataniel pirmininkavau ir šis posėdis vyko antradienį. Tuo pačiu metu vykstant komisijos komiteto savaitį, atvirų durų savaitį. Pagrindinės temos buvo patarystės principo taikymas daugia pakopio valdymo kontekste bei sutartis ir valdymas, taip pat sąjungos politikos įgyvendinimas, taip pat finansinės politikos panaudojimas, taip pat sinergijos tarp įvairių finansinių instrumentų bei strateginės investicijų sinergijos taip pat. Ir buvo kalbama apie bendro pareiškimo projektą tarp abiejų komitetų dėl darbo tarkės miestams. Regi koordinatoriai šiandieną aptars šį klausimą ir pateiks rekomendaciją. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau paminėti, tai ponio Omeržės teiksiu žodį kad jis labai trumpai pristatytų mūsų misiją Sicilijoje. Prašau. Pone pirmininkė, ačiū už man suteiktą žodį. Trumpai. Norėjau tik tai informuoti mūsų komitetą apie pateikti misijos ataskaitą tiksliau Sicilijoje. Lankėmės prieš keletą savaičių. Mūsų delegacija sudarė visų mūsų komiteto frakcijų atstovai ir man teko garbė tai misijai vadovauti. Lankėmės Katanijoje ir Modenoje. Apibendrinamas galėčiau pasakyti tiek, be tų klausimų, kurie buvo įtraukti mūsų programą, mes sulaukėme daug klausimų apie aktualijas. Buvo kalbama nemažai apie pabėgėlių krizę. Matėme, kiek Sicilijos valdžios struktūros yra padėjusios ir toliau deda pastangas tam, kad pabėgėliai būtų priimti taip, kad tas rėmimas atitiktų mūsų vertybės. Be abejo, situacija sudėtinga, nes migrantų vis daugiau mes e, diskutavome apie tai. Taip pat kalbėjome apie įvairias galimybės, kurių galėtų atsirasti sanglaudos reglamentuose, kad būtų galima padėti tiems regionams, kurie pirmiausia susiduria su pabėgėlių antplūdžiu. Apie tai diskutavome su valstybės sekretoriumi sanglaudos reikalams. E, su juo turėjome videokonferenciją, jis mūsų kitą ko pasakė, kad taryboje taip pat e, Nu, yra aktyviai stebima, ką komisija daro gyvendinant pabėgėlių prieimimo planą. Ir taip pat mums buvo pasakyta, kad yra kalbama apie pabėgėlių nuostatą, kurios, arba nuostatą pabėgėliams priimti, kurios tikslas ir būtų padėti atskiriams regionams ir numatyti keletą taisyklių toms valstybėms, kur, kur, kur, kur, kur pabėgėlių yra daugiausia. Grįžkime į Siciliją. Mūsų misijos tikslas buvo viena vertus e, apžvelgti 14-20 metų rezultatus, pas, pa, pasižiūrėti 7-13 metų programavimo laikotarpį ir pasiektus rezultatus ir su Sicilijos valdžia padiskutuoti apie tų regionų vystimosi perspektyvą. Ir čia galima paminėti du dalykus. Sicilija yra regionas esantis saloje, tai yra vienas iš mažiausiai Europoje išsivyščiusių regionų. Na, bent jau asmeniškai, manau, kad labai sunku dėl to yra įdėkti naujus tikslus, kurie yra numatyti naujuose reglamentuose. Tebe lieka daug kas nuveikti tam, kad būtų tas atsilikimas įveiktas. Reikalingos investicijos į infrastruktūrą. Sicilija, kaip daugelis paminėjo, turi išspręsti tą problemą tos izolacijos nuo kitų regionų. Matėme, kad šiandien yra pasirinkta krypti siekti naujų tikslų, tai yra pirmiausia tvaraus vystimosi tikslai, inovacijų tikslai. Patys matėme, kad mokslo tyrimų srityje, inovacijų srityje, plėtojant ryšių su universitetais yra daromas didžiulis darbas. Matau, kad tie regionai yra pasirinkę gerą kryptį, jie patenkinti tomis pareikštomis iniciatyvomis. Dabar Europos institucijų lygmenių, Europos parlamento lygmenių E, galime pasakyti, kad reikia, kad Europos parlamentas turėtų specialią programą regionams esantiems salose. Taip pat norėjau padėkoti visiems frakcijos darbuotojams, kurie padarė viską, kad e, ta misija įvyktų kuo sklandžiau. Ačiū taip pat ir Sicilijos valdžios struktūroms, kurie mūsų delegacijai skyrė tikrai daug dėmesio ir kuri patarė viską, kad mūsų misija vyktų sklandžiai. Ačiū. Labai ačiū. E, pirmininkė jau padarė visus pranešimus. Galime tęsti darbus pagal darbo tvarkę. Kitas darbo tvarkės punktas - sąnaudos politikos srities partnerystės sustarimai. Šiandieną turime galimybę išklausyti e, pasisakymą apie išorės tyrimą, apie patvirtintus partnerystės sustarimus. Pernai mes prašėme, kad būtų atliks, kartą atliktas vertinimas peržiūrėtų sutarčių, atsižvelgiant į viešos pirkimus ir panašius elementus. Ir metis bendrovė atliko tyrimą. Jame yra išsami partnerystės tarimo analizė e, kurie buvo patvirtinti visose valstybėse narėse įskaitant elementus, kuriems stipriai pritarė parlamentas, kai vyko darybos dėl teisėkuros struktūros, akcentuojamas e, partnerystės sutarčių santykis su teisės aktais, e, dabartinė padėtis taip pat atitikimas jų strategija Europa 2020. Izabel Neilon e, atvyko pas mus iš metės bendrovės ir ji pristatys šį tyrimą. Taip pat regionų komiteto nuomonė bus pristatyta šiuo, tuo pačiu klausimu. Aš paprašysiu Izabel Milon kalbėti nelgiau kaip 10 minučių, jeigu įmanoma. Po to išklausysime regionų komiteto pranešėjo ir turėsime galimybę pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus. Pone Nilon, žodis Jums. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju už galimybę pristatyti tyrimą. Kaip žinia, Europos parlamentas vaidina labai stiprų vaidmenį derantis dėl partnerystės susitarimų. Tai yra susitarimai tarp komisijos ir valstybių narių dėl to, kaip naudojami Europos struktūriniai investicijų fondai. Taip pat pasižiūrėjome mes savo darbę, kaip atitinka strategija 2020 e, susitarimai. Būtent į tuos elementus žiūrėjome ir ką aš dabar norėčiau Jums pasakyti, bandysiu neviršti dešimties minučių. Tai yra pirmiausiai pristatyti e, tyrimo tikslus ir turinį kad e, galėtumėte įsivaizduoti, apie ką jis buvo. Paskui pakalbėsiu apie metodologijos klausimus ir esminius elementus, į kuriuos mes gilinomės. Taip pat išsameu kai kuriuos tuos aspektus pristatysiu, e, kurie e, buvo svarbus ir parlamentui per darybų procesą. Kaip pasakė pirminkė, mes buvome paprašyti siekti e, pateikti sintetinę analizę ir išsame e, apie partnerystės sutarimus. Kiek mes žinome, tai yra vienintelis tyrimas partnerystės sutarimų, kurie egzistuoja iki šiol ir mes siekėme pasižiūrėti į dokumentų turinį, taip pat pasižiūrėti, kiek jie atitinka teisinės nuostatas. Taip pat apžvelgėme strateginės politikos priemonės valstybėse narėse, partnerystės sustarimuose ir veiklos programuose. Taip pat pateikėme tam tikrų minčių apie temas susijusias su Europos parlamento pozicija. Dėl mokslinio tyrimų metodų, kuriuos naudojame, noriu pasakyti, kad tai buvo uh, E, tyrimas e, dokumentų, nagrinėjimas dokumentų, tų sutarčių, kurios buvo rašant, egzistavo rašant e, mums dokumentą, tai yra šių metų pradžioje. 28 susitarimai buvo išnagrinėti, mes taip pat pasižiūrėjome į nacionalinės reformų programas, į strateginius dokumentus, į šalims skirtas rekomendacijas Mes apibendrinome partnerystės sutartis tiek e, santrauką, trumpesnė padarėme, tiek ilgesnė prieduose. Partnerystės susitarimai visi surašyti valstybių narių kalbomis ir didelis iššūkis mums buvo išnagrinėti tuos dokumentus parengtus skirtingomis e, kalbomis. E, daug ekspertų turėjome tam pasitelkti ir E, paskui buvo atlikta individuali peržiūra, o paskui bandėme sintetinti analizę žvelgdami į skirtingus sutarčių aspektus. E, kai kurie aspektai buvo labai skirtingai, pavyzdžiui, pavaizduoti. Kokie buvo svarbiausi aspektai, kuriuos mes žiūrėjome? Partnerystės sutartyse yra daugiau aspektų, bet mūsų buvo paprašyta būtent į tuos pasižiūrėti. Užsakovų Pirmiausiai žiūrėjome į veiklos programas, e, teminę koncentraciją, žiūrėjome į partnerystės sutarčių atitikimą strategiją Europą 2020, žiūrėjome į proceso skaidrumą, gilinomės į tai, kaip valstybės narės į partnerystės sutartis integruotą požiūrį įtraukia, žiūrėjome į sinergijas tarp strateginių investicinių fondų naudojimo ir kitų ES lėšų teikiamų per kitas programas e, regioninėse ir jūrų baseinų strategijose numatytų. Taip pat žiūrėjome į išankstinės sąlygas, į konkrečias nuostatas susijusias su demografiniais iššūkiais ir taip pat į supaprastinimą ir uh, e-sanglauda dėl teminės koncentracijos ir veiklos programų bendro vaizdo. Visos 28 valstybės narės naudojasi e, trimis fondais - Rengios plėtros fondų, socialinės, socialių fondų ir sanglaudos fondų. Kai kurios naudoja dar žuvininkystės e, fondą, kai kurios E, valstybės narės pasitelkė įvairius šaltinius, tai yra tam tikra naujovė. Aštuonios valstybės narės e, derina Sanglaudos regionės plėtros fondą 11, e, socialinį regionės plėtros fondą ir 17, 7 atsiprašau, kit, kitus fondus dar derina. Mm, kelios valstybės narės ėmėsi finansavimų iš vieno fondo E, taikė sektorinį požiūrį ir taip pat e, kai kur vyroja e, skeptiškas požiūris, pavyzdžiui, ar lėšas iš kelių fondų reikštų supaprastinimą ar papildomą administracinę naštą. Reglamentai. Matome, kad yra skirtingas lygis teminės koncentracijos mintis yra ta, kad regioninės plėtros fondas pirmiausiai susijęs su pirmomis keturiomis teminėmis, e, teminiais tikslais, jų yra iš viso vienuolika. E, regi, e, pavyzdžiui, informacijos komunikacijų technologijos, smulkus verslas, CO2 emisijų mažinimas, moksliniai tyrimai ir plėtra, kitas kitos temos yra aštunta užimtumas, devinta skurdo mažinimas, kita pajėgumų didinimas ir kokios taisyklės naudojamos. 20 procentų e, turėtų būti skiriama finansavimo devintam tikslui skurdo mažinimui ir 5 tvariam vystimusi. Valstybės narės 25 valstybės narės pasirinko visus tikslus ir tik tai 3 valstybės narės akcentavo poreikį e, siekti tem, mažesnio skaičiaus teminių tikslų. Dabar procentas biudžeto paskirstimo labai greitai. Pagal teminius tikslus matote, kaip naudojamos lėšos. Pagrindinės temos yra 6, 7, 8 aplinkos sauga, e, tvarus transportas ir smulkus verslas. Toliau kita tema, į kurią gilinomės ir kurią pasirinkome jums pristatyti iš ankstinės sąlygos. Visos valstybės narės turėjo jų laikytis ir jos partnerystės sutartyse atspindi jas. Skirtingas detalumo lygis matomas. Mes nustatėme, kad e, bendros ir teminės iš ankstinės sąlygos 15 senųjų valstybių narių įvykdos, o naujose valstybės narėse mažiau žingsnių sąlygų buvo įvykdyta. O dėl konkrečiai temų iš ankstinių sąlygų aukščiausiai, e, aukščiausias lygis sąlygų įvykdytų yra e, susijęs su aplinkosauga, mažiausiai su statistika. Daugelis valstybių narių dėgė savo e, statistikos sistemas, e, bandydamos e, derintis prie komisijos sistemų, palaipsniui dirbdamas, e, kuo daugiau programų pradame gyvendinti, tuo e, e, stipresnės bus statistikos sistemos, o jos priartės prie tikslų. Visos valstybės narės tikisi vykdyti visas iš anksnės sąlygas iki termino. Mes pateikėme informaciją apie tai, kaip įvykdytos iš ankstinės sąlygos, matote e, schemas, žali ža, žal langeliai rodo įvykdytas sąlygas, e, tą galite pasiskaityti, o dėl temų taip pat matote, kaip e, įvykdytos, neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos sąlygos e, iš ankstinės atsispindi. E, tie dalykai keisis, kadangi valstybės narės lygis e, laipsniškai vis daugiau sąlygų ir man atrodo, kad jau kai ką čia reikėtų pakeisti, nes padėtis yra pasikeitusi dėl supaprastinimo elektroninė arba e-sanglauda. Tai yra vienas iš supaprastinimo pagrindinių elementų. E, kai kurios šalis jau ankstesnėme programavimo laikotarpyje pradėjo e, dėkti naujoves ir dabar siekiama e, sus derinti savo sistemą su komisijos lėšų valdymo sistema SFC. Techninės detalės e, tų sistemų yra pavaizduotos daugelį sutarčių ir numatoma galimybė naudos gavėjams pateikti e, paraiškas elektroniniu būdu ir interneto svetainės, kai kur sistemos yra labiau centralizuotos, o kai kurios valstybės narės pasirenka regioninės sistemas. Mano laikas jau baigėsi, taigi labai greitai pristatysiu likusias skaidrės. E, integruotas požiūris, e, bendruomenių vietos plėtra, vietos vystimos investicijos, visą tai atsispindi e, partnerystės sutarimuose E, bendruomenių vietos plėtra e, yra taikoma šis principas visose valstybėse narėse. E, vietos tam tikros grupės yra numatytos kaip ir anksčiau. Regionės plėtros fondas finansuoja veiksmus šiais ryčiai. Ir beveik visų valstybių narių, 20 yra valstybių narių programuose yra detaliai pateikta informacija apie šias iniciatyvas. Ir dabar partnerystė ir koordinavimas paskutinė skaidrė. Partnerystės susitarimuose horizontalus principas atsispindi visos, visose visų valstybių narių partnerystės sutartyse. Ten numatyta surašytos sąlygos, e, pavaizduoti visi dalyvaujantis subjektai, partneriai ir e, tai buvo mūsų tyrimų pagrindas. E, viešosios konsultacijos dėl partnerystės sutarčių taip pat yra aprašytos kai kuriuose valstybėse narėse konsultacijos pirmiausiai buvo susijusios su programomis, o, sutartimis, o kai kuriuose su veiklos programomis. Taigi tiek, ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū, Jūs beveik laikėtės limito laiko, nedaug jį virštų, štai ačiū. Tiesiog šiandien darbo tvarkė yra labai įtempta, todėl reikia branginti kiekvieną minutę. O dabar suteiksiu žodį ponui Zagar kuris atstovauja regionų komitetą. Ir regionų komitetas taip pat yra priėmęs nuomonę dėl partnerystės sutarčių rezultatų ir taip pat veiksmų, veiksmų programų rezultatų. Taigi, prašau, 10 minučių jums pristatyti šiam klausimui. Labai ačiū tik tą žodį, ponė pirmininkė. Gerbėjai komiteto nariai. Pirmiausia, leiskite man padėkoti už tik tą progą jums pristatyti mūsų komiteto nuomonę apie padniščios sutartis iš saglaudos politikos perspektyvos. Taip pat norėčiau pasakyti kad taip pat bendravėjau ir su teritoriniu bendravėjimo komitetu Koter. Ir e, nuomonės tikslas buvo įvertinti partnerysčių sutartis bei veiksmų programas, žvelgiant iš naudos gavėjų požiūrio taško regioniniu ir vietos lygiu. Taigi, žvelgiant iš tų pusės, kurie atsako už šių programų įgyvendinimą. Dėl to būtent ir daugiausiai dėmesį skiriame tyrimams vietoje. Labai daug mano ir kolegų dalyvavo tyrime, merai, regiono atstovai, jie prisidėjo, taip pat kiti pilietinės bendruomenės, visuomenės atstovai prisidėjo rengiant nuomonę. Taip pat atlikome ir internetinę apklausą. Daugiau nei 300 atstovų iš įvairių suinteresuotųjų šalių atsakė, nebuvo iš 27 valstybių. Taip pat gavome ir atsakymų iš institucijų, pavyzdžiui, Intercity. Ir rezultatai taip pat yra paskelbti regionų komiteto interneto puslapyje. Taigi, norėjau dar kartą, dar kartą pabrėžti, kad mūsų prieiga buvo iš pačios į viršų. ir mes atžvilgėme į nuomonės kaip tik tų veikėjų, kur, kurie yra atsakingi už programų gyvendinimą. Beje, aš turiu ir nuomonės keletą kopijų, galėčiau jas išdalyti tiem, kam įdomu. Taip, e, pirmiausia, norėčiau pabrėžti kokį esminį vaidmenį vaidina sąjungos politika, žvelgiant iš socialinės ir ekonominės politikos perspektyvos. Štai kokios būtų mūsų išvados šio klausimu. Labai skiriasi regionų įsivystimo lygiai. Tačiau vis tiek dėl sąjungos politikos per ankstesnį periodą buvo pasiekta labai daug pažangos. Tačiau pasakyta taip pat tai, kad kartais vis tik skirtumai tarp regionų ir auga. Taip yra dėl ekonominės ir finansų krizės. Nes ta krizė paveikė mus visus. Ir būtent dėl to daugiausia dėmesio buvo skiriama štai kam. Turėtų būti skiriama štai kam. Sanglos politika turėtų atsižvelgti į miestų ir bendruomenių pamatinius vystimosi poreikius. Taip pat turėtų ši politika remti Europą 2020 strategiją. O dėl sąjungos politikos reformų, taip pasakina, kad jau nemažai yra kas padaryta, apie tai buvo kalbėta anksčiau. Ir aš ypač norėčiau pabrėžti partnerysčių svarbą. Dabar dėl dokumento darės valstybės narys Europos komisija. Ir čia labai svarbus yra partnerystės principas. Tai nėra tikslas savaime, tačiau tai yra būtina sąlyga, kad sąjungos politika veiktų. Taip pat svarbu dėl to, kad kompetencijos vystomos trimis skirtingais lygmenimis - Europos Sąjungos lygių, valstybės narės lygių ir vietos lygių. Ir kaip tik vietos lygis atsako už įgyvendinimą. Taigi, susidurime su daugia pakopio valdymu. Ir čia reikia nepamiršti subsidiarumo principo. Taip pat reikia nepamiršti, kad reikia atsvegti į realius poreikius, kuriant projektus regionui ir tam tikrai vietoviai. Vertindami partnerystės turtus, matome, kad partnerystė buvo numatyta visose valstybėse. Nors yra tam tikrų skirtumų. Čia beje remiuosi mūsų tyrimo domenimis tačiau matome ir skirtumą tarp įvairių regionų. Partneriai įtraukiami į diskusijas, tačiau labai dažnai diskusijos likdavo labai paviršinės. Ir panašu, kad reali partnerystė, realus partnerystės ryšiai neišsivystė. 70 procentų apklausos dalyvių sakė, jog dalyvavo viešose konsultacijose, viešose pristatymuose, tačiau, kai jau ateidavo įgyvendinimo laikas, tuomet e, jau jie nebegalėdavo dalyvauti. Kitas svarbus dalykas. Apklausų dalyviai minėjo, kad partnerystės sustarimus turėtų taip, taip pat pasiraš... jie taip pat turi būti pasirašomi ir regionų lygių, ir vietos lygių. Tai padarius būtų galima laiduoti, kad tikrai veiks partnerystės ryšiai. Toliau, kitas klausimas. Finansai, finansai lėšos, visą tai labai svarbu gyvendinimui. Aišku, reikia nepamiršti esamos krizės ir vietos valdžiai trūksta lėšų. Tai reiškia, kad reikia gerinti finansavimą. Finansavimo sistemą reikia tobulinti. Reikia numatyti kelių pakopų finansavimą. Taip pat reikia gerinti prieigą prie finansinių instrumentų. Reikia užtikrinti geresnę prieigą prie finansinių įrankių, Žinome, kad e, per tą laikotarpį padaugėjo panaudojimų finansų, padaugėjo lėšų. Tačiau kėl klausimas, kaip tai atsispindės vietos ir regionų lygmenyje. Ir galbūt tik vėliau galėsime iš tikrųjų paskelbti naujasis priemonės. Toliau investavimo planai. Šios pačios yra Europos Sąjungos fondai, o iš kitos pusės yra Europos investicijų banko veikla ir šio banko vaidmuo. Ir pasakytume, kad e, fondų lėšos ne, ne, neturėtų būti e, automatiškai perkeliamas kitiems tikslams. Kitas klausimas, kuris taip pat yra labai svarbus pastaruoju metu. Ypač tai buvo daug kalbama per e, atvirų durų dienas. Tai turiu galvoje supaprastinimo klausimą. Apie supaprastinimą jau yra seniai kalbama, tačiau matome, kad procedūros dažniausiai iš tikrųjų nespaprastinamos, o kaip tik priešingai tampa sudėtingesnės. Tad ne visuomet tas paprastinimas vyksta. Sistema tikrai yra jau sudėtinga, Taip pat vis prisideda vis nauji finansiniai mechanizmai, jų panaudojimas sutingas. Ir dažnai matome, kad vietos ar regionų valdžia tiesiog ne, yra nesupažinusi su procedūromis. Kartais jis yra per sudėtingas, kad būtų įmanoma įgyvendinti. Ir dėl to rezultatai nebūna tokie geri, kokie, kaip norėtume. Toliau. Perteklinis perkelimas, tai saktų, į, viet, į nacionalinį lygį. Na, vertinant procedūras, tai manome, kad čia bus padaryta pažangos, ypač žvelgiant į aukšto lygio darbo grupės veiklą, kuri buvo įsteigta šiam klausimui. Tad tik, tikrai tikimės, kad saglos politika vis tik pasieks reikiamų rezultatų. Toliau administracinių pajėgumų gerinimas. Situacija čia tarp šalių skiriasi. Ir techninė parama yra labai geras dalykas šio klausimu. Turi būti teikiama techninė parama, kad būtų galima stiprinti administracinius pajėgumus. Baigdamas tačiau pasakyti dar štai ką. Tai taip pat siejama su eksante reikalavimais tai dėl to vėluoja dokumentų parengimas. O dokumentų parengimas vėliau vėlina, užvėlina patį ir gyvendinimą. Mes jau pradėjome antrosios naujosios finansinės perspektyvos metus, kurios valstybės dar nieko nedaro, jokio gyvendinimo. Programos neįgyvendinamos. Nors labai reikia įgyvendinimo. Tad e, regionuose ir vietos lygių labai laukiama pažangos šios rytyje. Eksantės sąlygos yra, žinoma, labai svarbios. Tačiau jos neturėtų bausti tų, kas vykdo regioninę ar vietos lygio plėtrą. Ir visai baigiant dėl sakaldos politikos, pasakyčiau, kad mūsų nuomonė kaip tik pabrėžia visus šios klausimus ir taip pat kalbame ir apie taptinį bendarbiavimą bei naujų priemonių, instrumentų naudojimą. Tačiau kasgi labai svarbu yra. Anglos politika iš esmės yra regioninė politika. Tokia ji ir turėtų būti Dėl to reikia vengti per teklinio centralizavimo, kuris kartais vyksta visais lygmenimis. Matome tokių centralizavimo tendencijų. Ir jos gali neigiamai paveikti fondų panaudojimą. Labai ačiū. Now, dear colleagues, uh, Labai ačiū, kolegos. Laikas diskusijai. Kadangi neturime laiko, tai prašyčiau kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Neturiu sąrašo, norinčių paklausti, kas iš jūsų norėtų. Ponas Polčiakas Van Miltenburg ir ponia Vana. Van Miltenburg, prašom. Ačiū Jums už visus paaiškinimus abiems. E, svečiams, sakau ačiū, regionų komitetui ir tyrėjams. Norėčiau tris elementus paminėti labai trumpai. E, e, pone Neilon, jūs kalbėjote apie administracinę naštą savo tyrime, kuri galbūt padidės dėl didesnio centralizavimo proceso kai kuriuose valstybėse norėse. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs tikitės administracinės naštos padidėjimo? Uh, ir kodėl, galbūt, vidutinės e, trukmės perspektyvoje gali padidėti e, e, darbo krūvis, e, pavyzdžiui, Vokietijoje, e, Bundeslande. Taip pat, ką galite pasakyti apie skirtingų partnerystės sutarčių e, kokybę. Man įdomu, ar yra didelių kokybės skirtumų Paskutinis dalykas, ar dar galime kalbėti apie tai, kad teminiai tikslai yra prioritetinis dalykas daugumoje valstybių narių ir ar visi teminiai tikslai naudojami. Kokia taip pat būtų jūsų rekomendacija dėl ateities? Ačiū. Dėkui, ponas Polčiak.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 pasakė, kad parengiamajame etape prieš rengiant e, partnerystės sutartis vietos interesai tik iš dalies arba visai nebuvo atspindėti. Tai yra e, rimta problema, mano nuomonė, nes negalima ignoruoti e, vietos ir regionų valdžios nuomonės. Tai kelia dar didesnį susirūpinimą. Nes e, partne, e, tie susitarimai tokiu būdu neatspindi ES kodekso dėl partnerystės, tai yra ES teisės aktų ir tai yra e, tarsi ES teisės pažeidimas, jeigu šis principas neįgyvendinamas formaliai valstybės narėse. Aš norėčiau, kad kiti kolegos arba regionų komitetas atsakytų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už studijos pristatymą ir nuomonės regionų komiteto pristatymą. Ji pakankamai kritiška. Mano klausimai būtų tos pačios krypties. Aš taip pat matau, kad studijoje pabrėžiami labiau kiekybiniai aspektai. Galbūt labiau reikėjo nepamiršti kokybės aspekto. Turiu porą klausimų. Pirmiausia, eksantės sąlygos. Ar galėtumėt pasakyti porą žodžių apie tų sąlygų nesilaikymą? Ką daro valstybės narės, kad atitiktų numatytas eksantės sąlygas? tai galbūt egzistuoja visoje jūsų studijos versijoje, pilnoje versijoje, kurios neturėjau laiko peržiūrėti. Ir dar klausimas dėl partnerystės principo. Jūsų studija labai pozityviai apie tai atsiliepia, tačiau žinome iš pilietinės visuomenės atstovų, iš socialinių partnerių ir vietose dirbančių žmonių, kad valstybėse narėse Šis dokumentas taikomas labai nevienodai, skirtumai yra didžiuliai. Skirtumų egzistuoja ir dėl pačių apibrieščių. Savo studijoje jūs pateikėte labai pozityvų tų principų partnerystės vertinimą. Taip yra iš tikrųjų. Ačiū. Prašom vieną mintai. Pone Breso. Grįžtu prie teminės koncentracijos klausimų regionų lygmenių. paimkime didžiųjų valstybių pavyzdį. Ir matome, kad ten fondai yra regionalizuoti. Teminė koncentracija su tokiam kontekstui reiškia, kad visi regionai naudojasi visomis numatytomis temomis ar ne? Ar kalbame apie bendrą tų temų sumą šalies mastu? E, o šiaip kiekvienas regionas galbūt pasirinko, pavyzdžiui, tris ar keturias temas, ar tai buvo. Tačiau akivaizdu, kad ta teminė koncentracija šalies mastų dažnai neegzistuoja, mes kalbam apie regionalizuotas programas. Ar taip? Ar yra ta teminė koncentracija regionų lygmenių ar ne? Ačiū. Na ir paskutinis klausimas, ponė Damato. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys klausimai, labai trumpai. Labai dažnai partnerystės susitarimai yra tokie netikri kadangi paskui jie nesispindi veiksmų programuose. Tad žvelgiu dabar į regiono komitetą, nes jūs labiausiai palaikote, palaikote ryšius su vietos lygmeniu ir formuluoju štai tokį klausimą. Ar nereikėtų pasiūlyti kokias nors gairias, daugiau jų ir geresnių? Kitas klausimas, kurį jau minėjo kiti kolegos, dėl tų teminių tikslų Ar reikėtų pasiūlyti mažiausiai išsivyščiusiems regionams, kad jie pasirinktų keletą tikslų, o ne visus juos iš karto. Ir galiausiai techninė pagalba. Ką galėtų pasiūlyti regionų komitetas čia? Kai kuriuose veiksmų programuose mes matome tam tikrų dalykų, kaip pagalba administracijai, pagalba planavimui, Tačiau regionuose, kurie yra išsivyškę mažiau, to tipo pagalbos dėka galima pasiekti mažesnių rezultatų. Ką galite pasakyti apie tai? Ha, dėkoju, sako pirmininkė. Pone Meilon, ar galėtumėte atsakyti per 3-4 minutės? I think I'm as ready as I will. Uh, pabandysiu. Dėl administracinės naštos. Man atrodo, reikia pasakyti apie, pakalbėti apie tai, ką mes turime galvoje. Mes nu, noriu pakartoti, kad mes e, žiūrėjome į pačius dokumentus, mes negalėjome vykti į regionus, negalėjome pasižiūrėti į veiklos programas vietoje, bet žiūrėjome į pačias partnerystės sutartis. Pirmas klausimas dėl administracinės naštos yra daug naujų elementų programavimo laikotarpyje, įskaitant e, veiklos programų skaičiaus sumažinimą, pavyzdžiui, Austrijoje, kuri buvo minėta kaip pavyzdys. Anksčiau buvo devynios regioninės programos, dabar yra tik viena bet koordinavimas šalyje išlieka. Mes turime ir toliau užtikrinti, kad visoms žemėms būtų terma atstovaujama toje vienoje programoje, bet tai yra nauja sistema, regionas atskiras nebėra atsakingas už ją, viskas yra centralizuota, tai yra centrinės vyriausybės e, e, veikla ir koordinavimas yra kur kas aukštas, siekia aukštesnį lygmenį, reikia viską e, su E, koordinuoti kur kas e, labiau negu anksčiau. Toliau programos finansuojamos iš skirtingų fondų, tą taip pat reikia geriau koordinuoti ir taip pat tai yra susijęs su uh, e, didesniu skaičiu sutikimų, geresnė organizacija. Tai yra nauja teritorija, taip sakant, administracijoms. Dėl jūsų klausimo apie partnerystės starimų starčių kokybės. Aš nedryščiau į tą klausimą atsakinėti, mes tyrime pas, bandome parodyti tai, kas pasakyta tose sutartyse, bandėme viską apibendrinti, atspindėti jų turinį. Mes pasitelkėme nepaprastai dėlį skaičių ekspertų, kiekvienas e, turėjo savo požiūrį. E, Tai nebuvo vertinimas partnerystės sutarčių, tai buvo bandymas įsigilinti į jų turinį, dėl to nedrįščiau komentuoti kokybės. E, bet galima pasakyti, kad kai kurie dalykai sutartyse nebuvo labai gerai apibrėžti, išplėtoti, pavyzdžiui, e-sanglauta nebuvo tikslių nuostatų, bet iš dalies buvo taip todėl, kad nebuvo gairių dėl to, kaip tai turėtų būti pavaizduota. Nebūtinai tai valstybės narės kaltė dėl teminių tikslų. Aš visiškai sutinku su kolega, kuris sakė, kad e, e, šalies lygmenių E, vargu ar galima e, kalbėti apie visas e, teminės programas ir ieško dar aptikti koncentraciją regione Ispanijoje, Italijoje. Veiklos programų lygmenių yra skirtumų, bet ir šalyse, kur gyvendinama viena programa pagal kiekvieną atskirą fondą arba vos kelios tai naudojami teminiai tikslai plačiau, bet taip pat laikomasi teminės koncentracijos procento, kuris numatytas reglamentuose. Dėl e, iš ankstinių sąlygų nevykdymo, neįvykdymo. Nebuvo mūsų tyrimo tikslas išsiaiškinti, kodėl tos sąlygos nebuvo įvykdytos, bet mes tik taip pažiūrėjome į tai, ar jos buvo ar nebuvo įvykdytas. Regionų generalinis direktoratas atlieka įsamų e, tyrimą dėl iš ankstinių sąlygų ir jūs gausite daugiau informacijos iš jo. Bet dėl tų tikslų, kurių mažiausiai buvo įvykdyta, man atrodo, kad vandens transportas ir atliekų tvarkymas tos sritys, e, tose srityse iš aksnių sąlygų e, nedaug įvykta dėl to, kad trūksta generalinio plano dėl vandens transporto ar sistemų e, atliekų tvarkymo ar vandens politikos nebuvimas. Tai yra priežastis, dėl kurių nebuvo kai kurios iš anksnės sąlygos įvykdytos. Dėl pagrindinės, pagrindinių iš anksnių sąlygų dėl informacijos sistemų buvo tikėtasi, kad jos visos e, įvykdytos ir galbūt rašant tyrimą taip ir buvo, bet kai kurios valstybės narės dar tik dėgia savo sistemas. Tos sistemos e, nebuvo visiškai e, iki galo įdėktos, pradėjus taikyti e, partnerystės veiklos programas dėl partnerystės principo mes e, žiūrime, kaip tai atsispindi ir partnerystės sutarime, ne kaip tai gyvendinama vietoje. Aš pati e, gilinausi į Austrijos partnerystės sutartį, regionės ir vietos, e, gal regionis lygmo buvo labiau įtrauktas, numatyta bent jau tai, ir taip pat socialiniai partneriai, skaitant NVO, Austrija daug dėmesio skyrė e, tam, kad būtų įtraukta neįgaliųjų atstovai ir panašiai. Bet re, rengiant partnerystės sutartis tai atsispindėjo pačiuose tekstuose, bet kaip tai įgyvendinama, aš nežinau. Man atrodo, kad jūs jau atsakėte į visus klausimus, bet ponia Damato dar pateikė vieną klausimą ponui Žagarui, ar jūs norėtumėte trumpai atsakyti? Dėkoju. Buvo užduoti regėsi du klausimai. Pirmiausia, tai buvo susijęs su pačiu partnerystės santykių vertinimu ir galiu pasakyti, kad tas vertinimas yra paremtas realiais faktais. O juos sužinojome e, pasiremdami atliktų tyrimų. Be abejo, situacija šalyse nevienoda. Tarp šalių skirtumai egzistuoja ir viskas priklauso nuo to, kaip laikomasi subsidiarumo principo ir eilės kitų principų. Europos komisija dėl to ir siūlė visa, visus šios mechanizmus peržiūrėti, kad galima būtų surasti, kokia yra geriausia praktika. Ir buvo pasiūlyta parengti regioninės partnerystės dokumentus ir įtraukti vietos į regioninį lygmenį rengiant partnerystės susitarimus. Tai leistų užtikrinti daugia pakopio valdymo geresnį efektyvumą. Egzistuoja tam tikrų skirtumų ir kokybės požiūrių. Dažnai techninė pagalba yra naudojama tokiems paprastiems tikslams, baziniams uždaviniams atlikti ir dažniausiai ji reikalinga naujosiuose valstybėse narėse. Techninė pagalba turėtų labiau susitelkti prie pasirengimo dokumentų įgyvendinimui ir taip pat prie projektų rengimo, nes tuo būdu galėtume pasiekti geresnės kokybės. Yra ir kitų mechanizmų, kuriais būtų galima naudotis, tokių kaip pasikeitimas gerąją praktiką ar kai kurie kiti metodai. Dėkoju, sako pirmininkė, diskusiją šio klausimu baigiame. Domėsimės šią temą ir toliau. Dėkoju už dalyvavimą mūsų posėdėje. Ačiū taip pat ir ponui Zagar ir jums, gerbiamas kolegės. O dabar tęsime mūsų darbo tvarkę. Kitas punktas darbo tvarkė yra naujos teritorinio vystimosi priemonės 2014-2020 metai sanglaudos politikoje integruota teritorinė investicija ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Pone Tomašyč yra mūsų pranešėja šiuo klausimu. Žinote, kad 2014-2020 sanglaudos politikos e, srityje atsirado dvi priemonės siekiant didesnės e, sąglaudos tikslų. Pirmiausia, bendruomenės inicijuota vietos plėtra ir in, integruota, teri, integruotos teritorinės investicijos. Mes turime tas dvi priemonės ir analizavome, kokios yra kliūtis susijusios su jų įgyvendinimu. Mūsų pranešėja, ponė Tomašič, išdėstė savo nuomonę, ji planavo pateikti savo e, pranešimą e, lapkričio 3 ir balsuosime. Balsuosime gruodžio mėnesį plenarnėme posėdėje. Dabar žodis poniai Tomašyč, kad ji galėtų atlikti apžvalgą, o paskui diskutuosime. Poštovana predsjednice, poštovani kolegice i kolege, zastupnici, predstavnici komisije. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai parlamentarai, gerbiami Europos komisijos atstovai. 2014-2020 metais Europos komisija teiks savo prioritetus susijusius su teritorinė sanglauda. E, bus kalbama apie finansinę perspektyvą. 2014-2020 finansinė perspektyva kalbant apie Europos socialinius, struktūrinius tiksliau fondus, kaip ir e, numato visą eilę e, priemonių sanglaudai užtikrintų, tokių kaip BIVP ar integruotos teritorinės investicijas. Visa tai yra labai svarbu tam, kad būtų galima užtikrinti vietos vystimasi, daugelis vietos bendruomenių galės tuo pasinaudoti. Čia kalbama apie daugelį bendrų tikslų. Tam reikalingas efektyvus koordinavimas, būtina, kad būtų tinkamai gyvendinamos naujos taisyklės, kurios nusatinatomas nacionalių lygmenių. Svarbiausi tikslai yra tokie - keistis patirtim, kalbėti apie pirminę valstybių narių praktiką šioje srityje, atsižvelgti į naujas teritorinio vystimo priemonės, 2014-2020 metams. Turime pasitikrinti, kaip jos veikia. Kitas tikslas yra pasižiūrėti, kaip buvo pasiekti įgyvendinimo tikslai ir rasti geriausius būdus perkelti nuo taisyklės į valstybių narių teisynus. Yra tokių šalių, kurios dar tos, to perkelimo į teisyną taisyklių naujų nėra atlikusios. Tai kelia daug iššūkių, skaitant ekonominius, visuomenės iššūkius. Tai reiškia, kad teritorinis požiūris yra būtinas, kad būtų galima išsiaiškinti, kokios problemos iškilo ir kaip jas spręsti. Mums reikia daugia disciplininio požiūrio. kad būtų atsižvelgiama į įvairių regionų ypatimus, ypatumus. Tai reiškia, kad reikia numatyti tam tikras ribas, kai kurias iš jų galbūt reikės peržengti. Tų, tų visokių kliūčių gali būti, pavyzdžiui, administracinių turi būti manoma tas taisyklės pertvarkyti taip, kad būtų galima užtikrinti geresnį koordinavimą ir pasiekti nusistatytus tikslus. Yra naujų taisyklių. Septinajame straipsnėje iškyla klausimas dėl miestų plėtros. E, siekiant miesto tvaraus vystimus yra numatytos tam tikros lėšos, kurias reikėtų įgyveninti. Taigi perkelimas e, veiksmų programa su nuostatu irgi yra ypatingai svarbus dalykas, kaip ir įvairios priemonės, kurios išplaukia iš tų prioritetinių sričių, visą tai tam, kad e, įgyvendinant tokią strategiją taisyklės būtų manoma perkelti valstybių narių nacionalinį teisyną. E, integruotas teritorinės investicijos yra numatytos ir partneristės susitarimuose. Būtent dėl to teritorinis aspektas yra toks svarbus. Administracija dažnai nemėgsta žvelgti į tai, kas vyksta teritoriniu lygmeniu. Nepasitikima e, vietinis lygis ir nacionalinis lygmuo, ne, nepasitikė vienas kitu. Būtent dėl to būtina susitelkti prie bendros strategijos, informuoti tinkamai tos strategijos dalyvius ir taip pat e, dirbti su nacionalinėmis struktūromis, kad vietos plėtros numatytos nuostatos ir taisyklės būtų tinkamai gyvendinamos. Mums taip pat tenka e, tam tikrą atsakomybę šioje srityje. Turime sulaukti rezultatų. Turime sulaukti labai konkrečios sėkmės, o tam reikia politinės paramos visais lygmenimis, ar ES, ar nacionaliniu, ar regioniniu kokie bus numatyti darbai, koks jų tvarkaraštis, visa tai labai dažnai priklauso nuo vietos konteksto, bet taip pat ir nuo vietos lygmens gebėjimų ir turimos patirties. Tai net kai patirties esama nemažai, prireikia nuo 6 iki 12 mėnesių laiko. Tad numačius tinkamai laikotarpius, tinkamai veiks visas ciklas. Procedūra yra pakankamai reikli, reikėtų, kad teritorinės Reikia nepamiršti, kad teritorinės struktūros yra labai skirtingos ir sudėtingos. Pasirengimo fazėje dažnai randama tokių užslėptų minčių ar net užslėptų išteklių, kurie turi lemiamą reikšmę sėkmiai tų projektų gyvendinimo. Tad reikėtų, kad pasirengimo fazės metu būtų labiau susitelkima prie naujų institucijų ir jų indėlio valstybės narės nėra vienodos, be abejo, skirtumai egzistuoja, tačiau tos įvairios strategijos vietos lygmenių turi būti tinkamai gyvendinamos, būtina atsižvelgti į skirtingus žmonių gebėjimus, vartojimo gebėjimus, kurie irgi yra nevienodi. E, taip pat viešasis finansavimas skiriasi, viešosios pajamos skiriasi. Pajėgumų stiprinimas turėtų būti susijęs pirmiausia štai su kuo. Žmonės turi turėti galimybę e, tinkamai bendradarbiauti. E, taip pat būtina, kad vyktų numatytos konsultacijos. Yra ir kitų stebėjimo ir vertinimo taip pat mechanizmų. Būtent tai mums padės geriausiai atsiliepti į įvairių administracinių institucijų lūkesčius. Tai neturi būti vertinama vien tik grinai formalių požiūrių, kad štai yra pinigai, juos turim išleisti. Ne. Ta informacija surinkta turi būti tokia, kad ji tiktų vietos partneriams, kad jiems būtų naudinga. Kontaktai turi būti palaikomi nuolat. Vertinimas įvendinant šią strategiją irgi turi vykti nuolatinis, kad būtų galima matyti, kas veikia, kas ne. Tuo būdu strategiją galima pritaikyti įvairioms aplinkybėms. Aiškių tikslų ir įvertinamų tikslų kombinacija yra būtinas dalykas tam, kad būtų galima pasiekti rezultatų. Būtent dėl to vietos partneriai gali veikti daug konkrečiau gyvendinant strategiją. Ir jie yra patikimesni bei gali atlikti tinkamas adaptacijas parenkant projektus būtina laikytis nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Sprendimai turi būti paremti objektyviais kriterijais. Taip pat reikia turėti galimybę labai aiškiai numatyti procedūras. Dalyviai tų procedūrų turi žinoti, kokios tiksliai yra tos procedūros fazės. Taip pat būtina turėti numatytą procedūrą galimiems ginčiams spręsti. Ginčius turėtų nagrinėti ekspertai. Būtent taip bus galima išspręsti techninės ir finansinės problemas, kurios gali kilti iš įvairių ginčių ar administracinių lygmenių, ar dėl veiksmų programų, ar, ar, ar apskritai dėl partnerystės susitarimų. Finansavimas gaunamas iš įvairių fondų. E, tai tebėra iššūkis visiems dalyviams. Tiek kalbant apie ITI, tiek kalbant apie BIVP, bet būtina, kad tos priemonės veiktų efektyviai. Būtent dėl to džiaugiuosi aukšto lygio grupės sudarimo, kurios darbas yra procedūrų supaprastinimas. Europos komisija nori kuo efektyvesnio veikimo. Tam reikia paprastesnių taisyklių, tam reikia bendrų sąlyčio taškų ir gebėjimų spręsti problemas kartu. Nes, pavyzdžiui, problemos vienoje šalyje gali sukelti problemų kitoje, jeigu tarpusavį nediskutuojama ir klausimai nesprendžiami. Būtent dėl to noriu Europos komisijos paklausti, kokią formą bus atliekamas vertinimas ar bus sudaryta kažkokia priežiūros struktūra. Na ir baigdama noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų parodytą susidomėjimą, ačiū už keltus klausimus. Na ir netrukus galėsime toliau kartu bendradarbiauti, rengdami pranešimą. Ačiū. Ačiū, kolego, žodis dabar jums. Kas norės pasakyti, ponas Buda, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir pranešėjai už pristatymą. Taip pat Strasbūrė vyko geras labai mūsų posėdis. Labai džiugu, kad komisija ketina kurti mechanizmą, kuris leis geriau plėtoti projektus tiek vietos, tiek regionų lygių. Tačiau manau, kad prieš tai dar turime užduoti savieną svarbų klausimą kurį galbūt kiek praleidžiame ES lygių, reikia nepamiršti, kad bet koks mechanizmas, kurį sukūrime vietos bendrovėms, turi būti kuo paprastesnis. Labai dažnai štai diskutuojamas įvairiais lygmenimis, kalbama su vietos administracijos atstovais ir visi, visi sako, kad yra per daug biurokratijos, per sunku įgyvendinti dalykus tuos, taip tikrai tai svarbu atsižvelgti. Ir priemonės mechanizmai turi būti kuo lankstesni, kad e, su, suinteresuotas šalis galėtų tikrai pasinaudoti. Labai svarbu taip pat tikamai formuoti bendruomės plėtrą regionų ir smulkesnių lygių. Daug kalbame apie subsidurumą, tačiau reikia geriau paaiškinti, ką tai reiškia. O tai reiškia tai, kad sprendimas turi būti priimami vietos lygiu, nes būtent ten yra visos žinios apie tai, ko reikia tai bendruomeniai. Ten taip pat yra ir poreikiai. Ir ten yra priemonės, kaip spręsti problemas. Labai svarbu tai turėti galvoje. Ir dėl to reikia galvo, pabandyti, kad nors šį problemą, šią problemą spręsti šią nuomonėje. Reikia užtikrinti, kad investicijų rezultatai būtų geri, kad būtų gera graža. Pavyzdžiui, Rumunijoje matėme tokiu atveju, kad nauda pajuntama ne vietos lygių, o centro, nacionalinių lygių. Todėl reikia geresnių mechanizmų, kurie užtikrintų darbą kūrimą vietos lygių. Ir taip pat reikia užtikrinti pagalbą vietos valdžiai, kad galėtų investuoti ir investuoti lėšas į panašius projektus. Kitą savaitę daugiau kalbėsime su pranešėja šio klausimu ir tikiuosi, kad tikrai sukursime labai gerą mechanizmą. Ačiū. Ačiū, ponė Rodrygės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip panačiau padėkoti pranešėjai už jos pastangas, taip padėkoju ir už susitikimus. Tikiuosi, kad ir šias diskusijas toliau prates tą pačią temą ir galėsime toliau padiskutuoti, kuo svarbės sąglauda. Mūsų komitetas turi padėti užtikrinti, kad sąglaudos priemonės būtų tinkamai taikomos. Ir turime dvi pagrindinės priemonės, kurios kuria Europos regionų sąglauda. Tai yra BITI ir BIVP. Kaip tik šių, šių instrumentų įgyvedinimas yra labai svarbi Europa 2020 strategijos dalis. Tad mūsų komitetas turėtų remti visas priemonės, kurios siekia integruoti vietos e, plėtrą bei numatyti tvarę saglaudos plėtrą. Manau, kad reikia užtikrinti galimybę vietos lygmenių plėtoti tokią plėtrą, kurios reikia tam regionui. Ir taip pat galbūt derinti su nacionalinė strategija. Galbūt iš užsąjungos ribų tai geriau matos netgi, kokios yra problemos, o aš pat esu iš labai periferinio regiono. Labai svarbu, kad būtų daugiau bendradarbiavimo tarp vietos, regiono ir nacionalinio lygmens. Nes kaip tik vietos lygmens tarnybos geriausiai žino, ko reikia bendruomenė, tačiau galbūt netaip ir išman techninius klausimus, todėl jiems reikia paramos iš titrinio lygmens. Per vieną iš ankstinių posėdžių esame kalbėję apie tai, kaip reikia, kaip svarbu konsultuoti biudžetus dėl techniniai paramai. Ir manau, kad reikės netgi padvigubinčias struktūras, kad galėsime užtikrinti efektyvų įveikimą. Reikia numatyti techninės paramos paslaugas ir taip užtikrinti geresnį bendravimą tarp institucijų. Nes būtent institucijos geriausiai žino, kaip gyventi tuos klausimus, tada reikia tomis praktinėmis žiniomis pasidalinti. Ir užtikrinti, kad būtų skotų kodėsti nauda Europos Sąjungai. Taip pat per pirmą posėdį buvo kalbėta apie lankstumą. Manau, kad tai taip pat turi būti traukta į teisinę pagrindą kad e, visos šalis galėtų dalyvauti projektų stebėjime, vertinime. Projektai dažnai apima tam tikrus logiškus tekstus ir atskirus, e, atskiras situacijas, atskirus atvejus. Ir vis tik visiems apsikia koordinavimo, kad būtų laikomas visų kriterijų. Taip pat reikia užtikrinti, kad bus įveikti visi sunkumai. Ir čia labai gali padėti tinklai labai svarbu atvykti vietos lygmenį, kuriant regionų planus ir atvirkščiai. Buvo daug skirtavarių komentarų ir panašu, kad vienas aiškiausių dalykų yra tai, kad sunku užtikrinti, jog tas priemonės tinkamai suprastų žmonės regionių lygiai. Aš daskatiškai večiu galimybę kurti daugiau konfliktų sprendimo institucijų vargortai padėtų. Manau, kad jau yra tikros platformos spręsti visokios, visokios trūkumus, nereguliarumus. Svarbiausia yra nuspręsti, kas ką turi daryti visoje projektų grandinėje. Ir taip pat, kad daugiausiai dėmesį skirti įgyvendinimui, stebėjimui ir analizai. Ir e, čia turi jau Europos lygmuo bendrauti ir bendrauti su vietos lygmeniu. Tai ypač svarbu yra plėtojant regionis ir vietos projektus, taip pat istorijos projektus. Taip pat reikia atlikti ir neformalią analizę. Kaip sekasi europinės projektams, ar veikia priemonės. Žinoma, tokie atvejai turbūt konstruktyvus ir siekima, turbūt siekima kuo geriau pagerinti europinių lėšų panaudojimą. Ačiū. Norėčiau iš kolegų, kad visi pasakytų kuo trumpiau. Dabar pirmas dalinimas nuomonėmis yra. Dabar tiksiu žodį poni Damato. Ir parašysiu, paskui perėti toliau prie mūsų kitų darbo tokias punktų, nes reikės pasitikti svečius. reikės pasitikti, pasitikti mūsų svečią, Rumunijos ministrą. Taigi, prašau, pradama. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasakysiu. Turiu du pasiūlymus. Šios priemonės buvo sukurtos gerti bedarbiavimą tarp regioninių ir aukštesnių lygmenių. Tad e, visiems mums, aišku, rūpi, kaip tai veikia, ar gerai veikia. Taip pat svarbu yra į veiksmų programas įtraukti legi, regi, e, vietos valdžios dalyvavimą. Tikslai geri, tačiau jeigu nebus matęs tinklos programos, jeigu nebus tinkamai vietos lygiai vertinti poreikiai, tuomet gali tos programos tik sukelti problemų vietos administracijoms. Administracijos, kurios jau, jau turi daug problemų kitose srityse, pavyzdžiui, paprastinimo srityje. Norėčiau pabrėžti, beje, kad regionų komiteto nuomonėje dėl veiksmų programos buvo kritikuojama tai, kad trūksta metodologijos, kaip aiškiai traukti į tai į patysios sutartis. Galbūt tikrai būtų gerai, jeigu komisijoms galėtų pateikti daugiau informacijos apie tai. Ir paskutinis dalykas. Dabar galbūt labiau negu pat kada anksčiau yra svarbus partnerystės principas. Būtent jis remia sanglus politiką ir jį būtinai gyveninti. Todėl reikia užtikrinti, kad strategija tikrai vykdytų vietos asmenys, kurie supranta šios klausimus. Labai ačiū. Ačiū, ponas Brijos. Dėkoju, ponė pranešėja. Jums pirmiausia, norėčiau išdėstyti tuos argumentus, kuriuos jau išdėšiau Strasbūrė. Buvo numatytos priemonės tam tikros teritoriniai sanglaudai užtikrinti, tačiau, kaip paaiškėja, viską gyveninti yra labai sunku. Kyla rizika, kad tikslų nebus pasiekta. Ir visa tai dėl to, kad e, taisyklės yra labai sudėtingos. Kaip sakė ponė Damato, kartais tiesiog trūksta pasitikėjimo nacionalinių lygmenių, tarp vietos ir nacionalinio lygmens. Ir tai irgi gali pakengti tų tikslų siekimui. Um, Įti gali būti sunku įgyvendinti dėl to, kad labai skirtinga valstybėse yra e, vietos savivaldos organizacija, vietos savivaldos struktūros ne visada turi reikiamą informaciją dėl vieno ar kito projekto, kurį nori įgyvendinti. Ir viešoji valdžia ne visada kreipiasi dėl europinių fondų, nes labai sudėtinga dažnai būna procedūra norint juos gauti, o projektus dažnai tenka įgyveninti skubiai. Kriterijai, pernelyg ribojantis, kurių tenka laikytis vietos savildos struktūroms. Tad konkrečiai kalbant, tai labai atbaido nuo ES lėšų prašymo. E, būtina atlikti tam tikrus e, pakeitimus, kad atsirastų daugiau lankstumo, o vietos struktūros nebūtinai turi reikiamas struktūras, kad galėtų parengti tinkamai dosie ir pateikti kompetentingam lygmeniui atrenkančiam tuos projektus. Ir kaip sakė anksčiau kalbėjęs kolega, įti dažnai dubliuojasi su jau egzistuojančiomis priemonėmis valstybėse narėse. Štai miestų kontraktai egzistuoja Prancūzijoje, ar gatvės kontraktai taip vadinamieji. Ir, na, manyčiau, kad supaprastinimas šiaip ar taip yra būtinas. Būtina, kad sistema būtų mažiau sudėtinga negu yra šiandien, jei norime tinkamai pasiekti keliamų tikslų. Ačiū. Dėkuoju. Labai ačiū. Toliau ponas von Mittelburg. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui pranešėjai ir atsiprašyti mūsų šiandien pranešėjo vardu. Trumpai perduosiu nuomonę. Na, visi šie instrumentai IT e ir BIVP nėra toks jau visai naujas dalykas. Nes anksčiau buvo taikoma Leader Plus instrumentas, kuris yra panašus į BIVP, taip pat yra buvo ankstesnių ITI e versijų. IT, ITI, e, ypač miesto zonose, yra labai potenciali priemonė. Čia galima suderinti sanglūdos fondo lėšas taip pat su regionos e, plėtros fondo lėšomis ir galima, pavyzdžiui, padaryti investicijų, tarkime, darbo rinkos politikos rytį. Labai gerai, kad atsirado proga eksperimentuoti šiais klausimais. Ir galbūt komisija galėtų ambicingiau veikti. Pažiūrėkime į regionų komiteto patirtį. Pažiūrėkime, ką, ką kalba apie patį šis tartis yra regionų ir šalių, kurie norėtų panaudoti ETI ir BIVP. E Tačiau matome, kad valstybėse narėse tar, įvairias tarnybos kartais nenori perduoti, perduoti galimybės įgyvendinti visą tai vietos lygmeniui, dėl to kyla problemų gyvendinant. Taigi aš tikiuosi, kad nuomonė, kurią rengia pane Tomašič, tikrai paskatins nuolatinės priemonės tikrai gyvendyti ir paskatins Europos komisiją taip pat pabandyti paieškoti, kur būtų galima geriau paremti valstybės narės. Nes kai kurios valstybės narės nedrįšo nuolatinėmis priemonėmis ir reikėtų čia problemą spręsti. Ačiū. Toliau ponas Škrots ir labai prašau visų kalbėti labai trumpai, nes už 10 minučių atvyks viešinė ministrė, tad dar du kalbėtojai ir po to steiksiu žodį vėl pranešiai. Prašau, pana Šklės. Labai ačiū. Kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. Mane džiugina ponios Tomašič iniciatyva, ši nuomonės, šios nuomonės rengimas. Tikrai, manau, galėsime puikiai bendarbiauti Tai yra svarbios priemonės e, sąjungos politika, regionų plėtrai ir manau, kad tikrai galima čia daug ką nuveikti, reik, galima pagerinti situaciją įvairiose valstybėse narise ir taip pat galbūt ir visoje Europos Sąjungoje. Ir e, žaliųjų vardu galiu pasakyti, kad labai palaikome ITI naudojimą ir taip pat IVP naudojimą. Ir kaip jau sakiau, kaip jau pasakyta, 5 procentai nuo RDF fondų turi būti panaudojta į tai ir BIVP. Tai yra labai svarbu. Pane Tomašič gerai aptarė šių instrumentų paduodama tikslus ir taip pat buvo aptarta, kokios yra pagrindinis kliūtis ir taip pat aptarta yra geroji praktika. Tačiau ko nereikėtų daryti, tai nereikėtų kurti papildomos biurokratizmo papildomo ir papildomos naštos administracinės. Reikėtų kaip tik tai mažinti, kad užtiktume, jog tos priemonės tikrai tinkamai veiktų. Taip pat reikia geriau apmokyti tuos asmenis, kurie priemonės taiko ir taip pat reikia užtikrinti darbo atkūrimą. reikia kurti darbo vietas ekspertams, kurie galėtų padėti plėt, plėtoti projektus ir užskinti plėtrą vietos lygių. Vietos plėtra yra labai svarbi ekonomikos plėtrai. Ir negalima vien tik raginti, kad būtų kuriamas darbo vietas. Reikia patiems padėti tai, tai daryti. Ir manau, kad šis priemonės yra labai geros. Ačiū. Ačiū. Pane Breso. Čia jos nėra, todėl sakysiu žodis savo. Taip ir aš kalbėsiu čekų kalbą. Taip ir ką būtų galima pasakyti dėl to, ką minėjo pranešėja. Na, pranešėjas sutikite su ties tuo, kas veikia, kas neveikia, taikant BVP ir į tai Ir taip pat siūloma taikyti, ir kalba apie tai, kad reikia taikyti procedūras iš apačios aukštyn. Reikia numatyti procedūras atskiriams regionams ir numatyti priemonės, kurios geriausiai tiktų vietos poreikiams. Vis tik regijo direktoratas griežtai sako, jog šios priemonės turi atitikti veiksmų programą ir dėl to vis, negalima remti tų projektų, kurie yra už programos ribų. Ir tokių projektų negalima remti. Na, aš manau, kad e, BVP e taikymo strategija turėtų leisti finansuoti ir tokius projektus, kurie nėra įtraukti į standartinės veiksmų programas. Tačiau, jeigu atitinka iš esmės programą, na, tos pačios nėra įtrauktas. Taigi, iš principo BVP strategija turi iš principo laikytis programos tikslų, tačiau neturi būtinai gyveninti konkrečius siekinius. Kaip, kaip suprantu, dabar kaip tik to reikalauja regija direktoratas. Tačiau tuo nesižvelgiama į vietos poreikius ir toks yra toks šio požiūris iš viršaus žemyn apsunkina situaciją. dėl to sunku yra pritaikyti regio direktorato nuostatas šio klausimu. Taip, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Tomašič, jeigu jį norėtų apibendrinti diskusiją, prašau. Dėkoju už jūsų siūlymus. Pranešimo projektas bus pateiktas lapkričio 30 arba gruodžio pradžioje, o paskui vėliau seks balsavimas ir prasinė procedūra. Ačiū, sako pirmininkas. O dabar netrukus suteiksime žodį Europos komisijos atstoviai, ponė Džiūdi Troša. Ar ji čia? Taip. Prašom. Žodis Jums. Thank you, Chairman, um, and thank you for... Ačiū, pirmininkė. Ačiū už diskusiją. Gal pradėsiu nuo mūsų akcentą. Mes naujoje, naujame programavimo laikotarpyje, kaip žinote, teritoriniai sanglaudai e, skiriame daugiau dėmesio. Septintas straipsnis svarus tvari miestų plėtra mums labai aktualu, taip pat integruota teritorinė investicija ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Mes turime pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia vietoje. Nors turiu pasakyti, kad kol kas tai tik pradžia, tai visi regioniai vietos centrinės valdžios e, atstovai pradeda taikyti naujasias priemonės, rengia e, vietos ir regionės strategijas. Taip pat norėčiau akcentuoti tai, kad e, taisyklės yra labai lankščios, e, dėl to, kaip galima įgyvendinti priemonės, būtų numatyta galimybė įgyvendinti šias priemonės paprastai ir sudėtingai, jeigu kas e, to nori. Aš sutinku su daugeliu, kurie sakė, kad reikia mažinti biurokratinę naštą, kad reikia e, ir norėčiau pasakyti, kad mes galvosime apie konkrečius pasiūlymus, kaip tą padaryti. Pajėgumų, e, pajėgumus stiprint reikia nacionalinių regionų e, lygmenius tą daryti ir komisija turi prisidėti. Mes sukūrėme miestų plėtros tinklą, kuris skirtas uh, paremti miestų valdžiai, kurios įgyvendins strategiją pagal septintąjį straipsnį. Yra keletas sunkumų, kuriuos dar reikės įveikti daugia fondis požiūris, reikia pažiūrėti, kaip viskas vyks e, realybėje ir valstybės narės turi galimybę pasigilinti. Tai taip pat norėčiau uh, informuoti Jūs, kad kitais metais bus atlikti du tyrimai, vienas dėl 7 e, straipsnio ir integruotos teritorinės investicijos strategijų. Aš tikiuosi, kad mes galėsime padaryti tam tikrų išvadų ir paskui dėl e, bendruomenės vietos, vietos plėtros atliksime tyrimą. Tikiuosi, kad iki kitų metų pabaigos mes jau turėsime uh, E, daugiau rezultatų. Dėkoju. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis su ponė Sevil Šaide, kuri yra regioninės plėtros ir viešo administravimo ministrė Rumunijoje. Kaip žinote, mūsų komitetas taiko valstyb, tokią praktiką, kad kviečia valstybių narių ministrus pasidalyti savo patirtimi gyvendant sanglaudos politiką. Mūsų komitetas aktyviai prisidėjo rengiant ir tvirtinant teisės aktus, e, įtvirtinčius naujos kartos sanglaudos politiką. Dabar mes žiūrime, kaip ta politika yra įgyvendinama. Aš labai džiaugiuosi, kad ponia e, Šaidech sutiko pakalbėti su mumis apie Rumunijos patirtį, įgyvendant e, sanglaudos politiką ir apie sunkumus, kurie kyla įgyvendinant veiklos programas. Jos ministrė koordinuojant veiksmus dabar paprašysiu ministrės trumpai, gal 15 minučių pakalbėti ir suteiksiu žodį nariams. Pirmieji galės pasisakyti koordinatoriai. Paprašysiu narių uh, apsiriboti vieną minutę klausiant, kad galėtume šiandien baigti darbą laiku. Norėčiau paminėti, kad socialistų e, frakcija pasiūlė pasikviesti ministrę. Ačiū Jums už tą pasiūlymą. Mes e, dirbsime toliau. Gerbėm ponę, žodis Jums. E, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, mums didelė garbė būti čia. Šis susitikimas yra ypatingas. Pirmiausiai, norėčiau Rumunijos vyriausybės vardu padėkoti Jums ir mūsų ministerijos komandos vardu noriu padėkoti Jums už visą paramą e, dėl regionės veiklos programos ir regionių fondų skirtų Rumunijai. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad N plus 3 priemonė Rumunijai buvo nepaprastai naudinga. Mūsų pagrindinis tikslas regionės plėtros srityje užsitikrinti konkurencingumą, būti vieninga, integruota teritorija Europos erdvėje. Norime būti konkurencingi, norime pasinaudoti specifinėmis e, miestų galimybėmis taip pat ir plėtoti kitas teritorijas, norime užsitikrinti sanglaudą ir užtikrinti, kad mūsų visi gyventojai galėtų vienodai naudotis infrastruktūra ir veiksmingomis viešosiomis paslaugomis. Dėl to mums nepaprastai svarbu mūsų darbe daug dėmesio skirti piliečiams, jų bendruomenėms, atsižvelgti jų poreikius, būsimus projektus tam, kad galėtume sukurti jiems gerovą ir užtikrinti geriausius įmanomus gyvenimo standartus. Pagrindinis ministerijos rūpestis, mano vadovaujamos ministerijos, yra užtikrinti gerą ir realistišką prisitaikymą e, visų, prie visų projektų, kurios finansuojamos e, pagal programas. Ir tų, kurie dabar finansuojami iš ES fondų. Reikia užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus poreikius. Išsivysimo lygis Rumunijoje reiškia, kad reikia mums naudoti derinį priemonių politikos ir projektų neišskiriant nei vieno. Dėl problemų, sunkumų siekiant pagrindinių tikslų. Kaip užtikrinti papildomumą tarp to, ką mums pagal, pagal ES paramą teikia ES ir ką gauname iš valstybės biudžeto, kurdami deramą infrastruktūrą vietos bendruomenėse. Dėl ES finansavimo. Rumunija labai rimtai žiūri į 14-20 metų laikotarpį finansavimo Galvojant apie tai, nacionaliniu mastu mes įdėgiame visą eilę priemonių, kurios reikalingos veiksmingai gyvendinti struktūrinius fondus, panaudoti juos. Konkrečiai norėčiau paminėti regionę veiklos programą 17-13 metams. Jai buvo skirta 3,9 milijardai eurų. Aš šiandieną galiu Jums pasakyti, kad mūsų įsisavinimo lygis yra 63 procentai. Ir Europos komisija mums e, išmokėjo tam tikras sumas, mums pavyko įgyventi vietos regioninės infrastruktūros projektus daugiau negu 2000 kelių nutiesta e, medicinos e, centrų įkurta, mokymo centrai paremti daugiau kaip tūkstantis MVI, e, daugiau kaip 29 e, tūkstančius darbo vietų sukūrėme. 2014-2020 metų programavimo laikotarpis prasidėjo 6,7 milijardo eurų skirta pagal jį ir su šiomis e, lėšomis mes 9 iš 11 teminių tikslų finansuosime, pagal Europos struktūrinių fondų paramą ir sistemą ir daugiausiai dėmesio skirsime keliams, kad užtikrintume e, jungtis su transeuropiniais tinklais. Taip pat e, sieksime renovuoti namus, socialinę infrastruktūrą, medicinos infrastruktūrą gerinti, taip pat mokyklų infrastruktūrą. Viena naujovė šiuo programavimo laikotarpiu iki 20 metų mes baigsime kurti žemės registrą. Daugiau kaip 5 milijonai naujos žemės bus įregistruota naujai į tame registre. Mūsų pagrindinės rūpestis e, likęs dar problema likusi iš 7-13 metų laikotarpio E, kaip supaprasti administracinės struktūras. Mes dalyvavome daugybėje susitikimų su Europos komisijos atstovais ir pasimokėme iš savo pačių klaidų. Mes sieksime kur kas sparčiau pasirašinėti sutartis ateityje, lyginant e, su ankstesniu 7-13 metų laikotarpiu. Tokiu būdu e, naudos gavėjai galės e, deramai gyvendinti projektus ir tikimės, kad iki programavimo laikotarpio pabaigoje bus vykdyti visi darbai. Mes taip pat Išlaikėme tokią pat mokėjimų sistemą, kaip kad ir ankstesnių laikotarpių. Nieko nekeisime joje. O dėl visų pamokų, to, ką išmokome iš ankstesnio laikotarpio, visa tai dabar atsispindi pokyčiuose šiam programavimo laikotarpiu, kad viskas funkcionuotų kaip galima sklandžiau. Be regioninės programos aš norėjau dar paminėti jums konkrečiai šį dalyką. Be regionės plėtros ir administravimo e, ministerija remia 20 teritorinio bendradarbiavimo programų, kurių vertė 1,2 milijardo eurų. Ir tai yra tikrai sėkmingo e, darbo istorija. Kalbu apie teritorinį bendradarbiavimą, ypač Bulgarijos Rumunijos bendarbiavimas 23 procentai. Toks yra įsisavinimo lėšų lygmuo šiuo metu. Kalbėjau apie papildomumą taip pat. Be regionių veiklos programų mes turime ir kitą priemonę Rumunijoje, kurią naudoja mūsų ministerija. Tai yra nacionalinė vietos plėtros programa. Tai yra programa, kurią e, sukūrė, parengė e, mūsų vyriausybė ir jie finansuojama iš valstybės biudžeto, remiama vietos regioninė infrastruktūra pagal šią programą. Siekiama padėti visoje Rumunijoje vietos bendruomenėms. Papildomumas ES finansavimas tai yra Vietos plėtros programa e, leidžia vandens tiekimo, vandens perdirbimo sistemas, e, kelių, mokyklų finansavimą užtikrinti ir tai yra um, gera patirtis, tai yra sėkmės istorija. Mes turime turėti sistemas, kurios paremtų harmoningą ir tolygų vystimasi visos mūsų šalies. Mes su jumis bendradarbiaujame ir norėtume, kad mūsų partnerystė būtų atvira, e, sąžininga su komisija, su regionų generaliniu direktoratu, su visomis institucijomis. Mes norime parodyti, kad Rumunija sėkmingai naudoja ES lėšas, veiksmingai jas naudoja. Ir mūsų vystimosi politika yra plėtros politika yra deramai priderinta prie ES e, tikslų. Aš manau, kad galvodami apie tai, galėtume parengti susitikimų kalendorių. Aš lankausi pas jūs šiandieną, man labai džiugu būti pas jūs, bet reikėtų galbūt susitikti su visais ministrais, kurie atsakingi už e, regionę plėtrą. Reikėtų turėti tokį kalendorių, parengti jį su komisija. Aš esu įsitikinusi, kad Rumunija tikrai gali būti sėkmingos veiklos pavyzdys, naudojant ES lėšas nacionaliniai plėtrai ir sukuriant, sukuriant aukštesnius gyvenimo standartus. Noriu Jums pažadėti, kad aš kartu su savo komanda ministerijoje darysime viską, kad tų tikslų pasiektume. Nuoširdžiausiai dėkoju Jums ir dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai labai malonu pas Jūs šiandien lankytis. Thank you very much, dear minister. Ačiū, ponė ministrė. Labai džiaugiuosi girdėdama, kad jūsų ministerijos darbo tvarkė ir jūsų sanglaudos fondo darbuotojų darbo tvarkė yra tokia, pati kaip ir mūsų regijų komiteto. Mes diskutuojame apie vairias problemas, kurios aiškėja, na ir puiku, kad jos dažnai sutampa su tuo, kas pastebima ir vietose. Gerbiami kolegos, žodis jums, pradėsim nuo koordinatorių. Pone Kreil, pirmoji, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, džiaugiuosi, Džiaugiuosi, sako kalbėtoja, matydama jūs šiandien mūsų posėdėje. Esame turėję galimybę susikius mis Bukarešte. Jūsų įgaliojimai nėra iš lengviausių. Turite spręsti tuos klausimus, kuriuos paveldėjote neišspręstus ir jums pavyko padidinti ES sąnaudos fondų įsisavinimą iki 63 procentų. Na, iki 100 procentų dar toli, bet manau, kad tai, ką jūs padarėte, yra labai reikšminga pažanga. Mūsų pirmininkė minėjo, kad jūs sprendžiate tuos pačius klausimus kaip ir mes. Tad aš norėčiau grįžti prie vieno dalyko. Šią popietę mes rengiame e, viešai klausimą apie sanglaudos politikos supaprastinimą. Norėčiau, kad jūs mums nurodytumėte, ką Rumunijoje esate nuveikę, paprastindami mokėjimų sistemą ir paprastindami administracinės procedūras. Jeigu galėtumėte mums tai paaiškinti, mums būtų labai įdomu tai išgirsti mūsų veiklai, tai būtų labai naudinga. Jūs be abejo žinote, kad Europos komisija sukūrė aukšto lygio darbo grupę, kurios e, darbas pirmiausia yra užsimti to supaprastinimu. Kita vertus, labai džiaugiuosi tuo, kad jūs skatinate nuolatinius ministrų susitikimus kurie atsakingi už regioninį vystimas ir sanglaudos politiką. Mums iki šiol to padaryti nepavyko. Tačiau bandysime kito pirmininkavimo metu tai pasiekti. Na, o šio pirmininkavimo metu mums kol kas to padaryti nepavyko. Na ir užbaigdama, norėčiau pasakyti, jog, kaip žinote, turime Junkerio planą, taip vadinamą. Ar galėtumėte pasakyti, kaip šio Junkerio plano lėšos galėtų būti panaudotos papildomai kartu su struktūriniais fondais, kuriuos gauna jūsų šalis? Ir koks, kokio efekto buvo pasiekta? Kolega Jakovčič, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai ministrai už tai, kad priėmė mūsų kvietimą ir kad susiuošė į Briuselį šiam pasikeitimui nuomonėmis. Mums labai įdomu sužinoti, kokius yra jūsų mintis, mums svarbu žinoti, kas vyksta valstybėse narėse. Jūsų pasisakymas buvo labai naudingas, iš tiesų labai atidžiai jūsų klausiausi. Turiu klausimą. Klausimą, kuris kyla daugelį šalių. Ir pirmiausia, kalbu apie tas šalis, kurios neseniai prisijungė prie Europos Sąjungos dėl lėšų įsisavinimo. Jūs žinote, kad tai yra vis dar aktuali problema daugelį šalių. Esu buvęs vieno iš regionų valdytojas Kroatijoje ir supratau, kad iš tikrųjų regioninių lygmenių trūksta finansavimo gebėjimų. Tai yra susiję pirmiausia su šalies centralizavimo ar decentralizavimo lygmeniu atsižvelgiant į centralizavimo lygį, turima e, vienokius ar kitokius finansavimo gebėjimus. Iš čia ir lėšų įsisavinimo problemas. Bulgarija, Rumunija ir kitos šalis turi investuoti daug į infrastruktūrą. Taip pat būtina investuoti į aplinkosaugą. Miestai ir regionai puikiai žino, kur turimus pinigus būtų galima panaudoti. Galiu Jums čia pateikti savo patirties pavyzdį. Iš patirties žinau, tų penkių šešių metų patirties, kad centralizacija per didelė ir yra svarbiausia problema. O kaip su Rumunija? Ar vietos ir regioninis lygmuo turi pakankamai lėšų, ar tinkamai sanglaudos lėšomis pasinaudoja? Ačiū, ponė Damato. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų dalyvavimą posėdėje. Turiu labai paprastą klausimą ir labai konkretų klausimą. Ar yra buvę problemų susijusių su lėšų panaudojimu? Jūs esate ta šalis, kuri palyginus nesneprisijungia prie Europos Sąjungą. Ar turite konkrečių pavyzdžių, pirmininkė? Dėkoju. Prašom, kolega. Ačiū, ponė ministrė. Sako ponas Brujo. Jūs kalbėjote apie supaprastinimo trūkumą. Gal galėtumėt pateikti pavyzdžių, nesakėte, jog reikia mokytis iš klaidų tam, kad galėtume dirbti produktyviau 14-20 metų laikotarpiu. Thank you. Dėkoju. Teskime Kolegė Tomašyč, prašau. Dėkoju, ponė ministrė. Žinau iš patirties, nelengva nuo vienos sistemos pereiti prie kitos. Visa tai yra tikrai pakankamai komplikuota, tad norėčiau sužinoti svarbiausios problemos pobūdį. valstybė, miestas, regionas, kaip bendradarbiauja tie trys lygmenys, ar čia turit savų sprendimų, kokie tai yra sprendimai ir ką galėtumėt pasiūlyti poskomunitinėms valstybėms. Ačiū. Kolega Keller. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega Zeller. Prieš dviejų su pusę metų ar trejus metus mes su delegacija vykome į Rumuniją lankėmės viename iš regionų, taip pat vykome prie sienos tarp Rumunijos ir Bulgarijos Dunojaus regioną. Ir tuomet buvo skundžiamasi decentralizacija, regionalizacija ir kompetencijos perdavimu. Į kompetencijos perdavimu regionams. Tiek kalbant apie struktūrinius fondus, tiek apie sprendimų įgyvendimų. Tuomet buvo sakoma, kad sprendimai šioje srityje sunkiai skinėsi kelią. Struktūrinė politika yra šiek tiek regioninės politikos sinonimas. E, didesnės valstybės, ko gero, turėtų regionams deleguoti tam tikras funkcijas, o regionai patys turėtų būti atsakingi už projektus. Ar manote taip, ar ne? Tuo metu Rumunijos vyriausybėje buvo prieimusi įstatymą dėl decentralizavimo ir regionalizavimo. Norėjau paklausti, kiek šį įstatymą pavyko įgyvendinti ir ar dabar regionai turi galimybę dažniau lemti programų pasirinkimą ir jų valdymą. Ačiū. Pone Rentke. Ačiū, pone pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad labai džiaugiuosi um, galėdama pasikeisti nuomonėmis, puiku susitikti su žmonėmis, kurie dirba įgyvendintami mūsų priimtus teisės aktus norėčiau pridėti savo klausimą prie kitų kolegų klausimų dėl gyventimų. 63 procentai fondų ir europinių yra įsisavinta. Tad mano klausimas būtų toks, kokios pagalbos jums reikėtų iš mūsų ar Europos komisijos tam, kad tas skaičius būtų didesnis, kad daugiau lėšų būtų įsisavinta. Aš esu viena iš žaliųjų ir man svarbus yra klimato, kovos su klimato kaita tikslai būtina daryti tokias investicijas, kur būtų, taip sakant, draugiškos klimatui. Jūs kalbėjote apie kelių statybą. Ar yra bandoma spręsti klausimą, kaip e, padaryti, kad transportas teis, terštų mažiau, galbūt, pavyzdžiui, daugiau investuoti į geležinkelį ar kitokius sprendimus esate priėmę transporto sektorija. Šiandien balsuosime dėl pranešimo susijusių marginalizuotomis bendruomenėmis. Jos irgi yra svarbios, kalbant apie sąnaudos politiką. Rumunijoje yra didelė Romų mažuma ir kitų be abejo mažumų. Norėjau paklausti, ką darote, kad labiau integruotumėte tas bendruomenės ir kad jos galėtų pasinaudoti regioniniais ir kitais fondais. Dėkoju. Thank you, thank you. And the next question is... Labai ačiū. Kitas uh, žodis tiks ponui Počiakui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau užduoti tą patį klausimą, kurį tai ponas Seller apie tai, kaip vietos regionų valdžiai sitraukia į sprendimų priimimo procesus, kai yra panaudojami ES fondai. Tad galbūt kitą klausimą užduosiu. Pavyzdžiui, Čekijos Respublika. Mes turime su tam tikromis problemomis įsavinimo srityje. Kvotai 14 metų, man matyti, 26,5 milijardo ir iš to galėsime pasinaudoti gal 2,5 milijardo. Taigi maždaug 10 procentų nuo to, kas buvo paskirta. Ar jūs matote, kiek jūs galėsite pasinaudoti paskirtąją sumą? Ar jau turite galtinius skaičius? Ačiū. Ačiū. Pasinklausas ponas Arimont. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė. Na tai tik tie, kas pasimoko iš praeities, gali klaidų nebekartoti ateityje. Tad kas ir yra, tačiau pažiūrės finansinės ataskaitas, 13 metams, tai matome, kad Rumunijoje buvo 25 atvejai piktodžiavimo sal politikos e, lėšomis ir dar buvo daug netikslumo ir lyginant su kitoms valstybėmis tai yra didžiuliai skaičiai. Ar jūsų vyriausybė turi kokį nors planą tikriesiams metams, kaip spręsti šias problemas ir kaip užtikrinti rezultatus ir kad užtikrinti, kad būtų mažiau piknaudžiavimo. Ačiū. Ačiū paskutinis klausimas, ponas Buda. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Trumpas klausimas. dėl administracijos decentralizavimo Rumunijoje. Tai regionalizavimas ir decentralizavimas Rumunijoje galėtų pagerinti įsavinimo skaičius, ar ne? Nes dabar 44 apygardos ir tai kelia problemų įsisavinant lėšas. Tad ar vyriausybė svarsto naują administracinį padalinimą Rumunijos, kad būtų galima užtikrinti geresnį įsisavinimą. Ačiū. Ačiū visiems. Klausimai užduoti. Tad, ponė ministrė, prašau, žodis jums. Prašysiu atsakyti šios įdomius klausimus. Kaip matote, tikrai mūsų rūpite patys klausimai. Tikrai kaip ir jums, kaip lygios plėtros ministrai. Prašau. Ačiū. Labai ačiū visiems už klausimus. Taip, tikrai labai įdomus klausimai, labai daug. Pasistengsiu, kaip įmanoma, geriau atsakyti. Ir pasitengsiu atsakyti iš karto klausimų grupės, kad būtų galima greičiau atsakyti viską. Pradėsiu nuo paprastinimo temos. Ir įleisite pristatysiu pirmasis priemonės, kurias dabar naudosime, kurių nenaudojame ankstesnėme periode. Pirmiausia, dėl sutarčių pasirašymų. Tai bus daroma nebe techniniu, techninio etapo metu, tačiau at, po to, kai bus atlikta jau ekonominio pagristumo studija. Rumunijoje projektams taikomas yra įvairios stadijos, įvairios etapai prieš pačią įgyvendimo stadiją. Yra pirmoji stadija, ankstyvoji, kuria skaičiuojama apitikslė vertė, toliau yra skaičiuojamas e, ekonominis pagristumas, kada jau yra vertinamas investi realioji vertė, toliau yra techninės e, stadija, techninis etapas, kuomet jau daromės į techniniai sprendimai. Turi yra įvarys šie elementai ir praėjusiame laikotarpyje buvo daroma taip, kad pačios sutartys projektams buvo sudaromas, užtrukdavo metus, kol būdavo sudaromas. O tai sukeldavo finansinių problemų regioninėms tikslų programoms. Ir dėl to kilo problemų, kad projektas trukdavo du metus. O dabar, jeigu bus galima sudaryti projektus anksčiau, po, po ekonominio pagristumo studijos, tai būtų galima praktiškai gyventi greičiau, per kelis mėnesius, o ne per du metus. Toliau taip pat ketiname trumpėti ir kitą etapą. Ir ketiname parengti vadovą paraiškų tiekėjams šio klausimu. Tikimės, ketiname pateikti daugiau informacijos e, paraiškų teikėjams. kaip jie galėtų atsakyti įvairius klausimus dėl projekto vietos ir taip toliau. Ir to pačiu, kad būtų galima atlikti ir ekonominio pagristumo tyrimą. Ir to siekime, kad visi, visus šios komponentus būtų galima per mėnesį apimti ir išspręsti. Toliau trečioje priemonė. Panaudosime standartinės finansavimo sutartis visoms sutartims pagal regiono regionės plėtros finansavimą. Tarkime, tiek e, kelio tiesimo projektui, tiek mokyklos renovacijai, viskam bus toks pat projektas. Ketvirta priemonė. Rumunijoje buvo priimti nauji įstatymai e, viešųjų pirkimų srityje. Ir tai siejasi su vienu iš klausimų, kuris buvo iškeltas dėl tų pagrindinių problemų, kuris, kuriomis turime per 7-13 metų laikotarpį. Tai mes pakeitėme viešųjų pirkimų teisės aktus, perkeliame naują ES direktyvą ir dabar turime naujas taisyklės viešiems pirkimams. Taisyklės yra ir skaidresnės, ir lankstesnės. Toliau kita priemonė, kurią mes pradame taikyti ir manau, kad ji atsakys į daugelį klausimų iš karto, kurie buvo iškilti dėl mokėjimo prašymo mechanizmų. Tik tais metais pradėdžiai ministerija, prieš tai buvo valstybės sekretorė ir tuo metu įsavinimo lygis buvo 12 procentų lėšų įsisavinimo švienės programos. Po maždaug metų mes kartu su komanda padirbėjome ministeriją, kad pagerintume šį rodiklį ir pakelime iki maždaug 50 procentų. Kaipgi mums tai pavyko? Na, pagrindinis dalykas, dėl ko įsavinimo lygis buvo toks žemas, tai buvo jis su mechanizmu. Kai būdavo apskaičiuojami mokėjimų prašymai iš naudos gavėjų. Uh, Tai turėtų daryti viešos tarnybos, pavyzdžiui, merijos, mokyklos, ligoninės, na ir kitos įvairios viešos institucijos. Nebėjau, kad visi žinote, kaip veikia toks mechanizmas, kurį pasiūlė Europos komisija. Tačiau mechanizmas yra kaip neblogas, tačiau tam, kad būtų galima gauti lėšų savo projektui, tuomet pirmiausia reikia kad naudos gavėjas sumo, apmokėtų sąskaitas ir įrodytų, kad viskas apmokėta. Tokios taisyklės. Tik reikia viską apmokėti ir įrodyti, kad apmokėta. O kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad aš kaip naudos gavėjas turiu apmokėti tam tikrą sąskaitą, pavyzdžiui, statybos darbus. Ir tik po to kreipiuosi į vykdančią įstaigą, kuris sikė su regijo direktoratu, kad e, gražintų man tos pinigus, kompensuotų tos pinigus, kuriuos išleidau. Tačiau štai tokia sistema kėlė problemų, nes žmonės laukdavo kompensavimo nuo pusės iki, metų iki metų. Ir labai dažnai tiesiog institucijos neturėdavo pačios neturiu pinigų, kaip apmokėti tas sąskaitas. Ir tai buvo viena didžiausių problemų, su kuriamis turime. Todėl dabar numatėme kitokį mechanizmą ir galima sąsatą apmokėti per privačias investicijas, taip pat per e, Rumunijos vyriausybę. Taigi numatėme tam, tam, tam tikrą tokį buferį, kad būtų galima apmokėti sąskaitas, pasinaudoti šiuo papildomu buferiniu fondu kurį sukūrė Rumunės vyriausybė, kad įstaigoms nereikėtų naudoti savo biudžetų lėšų. Ir po to susikima su komisija ir komisija kompensuoja tas lėšas. Tačiau vėl dabar jau našta tenka nebenaudos gavėjai, bet našta tenka Rumunijos vyriausybė. Vyriausybė prisėmė čia naštą. Ir kai komisija išmoka lėšas, tuomet lėšas grįžta į valstybės biudžetą. Taigi štai vienas dalykų, ką, ko pasimokėme ir ką dabar labai sėkmingai taikome. Taikome dabar tokį mechanizmą visoms veiksmų programoms esamam periodui. Taip pat taip ir darysime per 4-20 metų laikotarpį. Toliau. Buvo užduota klausimų dėl regionalizavimo ir decentralizavimo. Ir buvo klausima, kas konkrečiai daroma Rumunijoje. Regionės plėtros ministerija kaip tik ir vadovauja darbau šioje srityje ir mes ėmėmės visų žingsnių, kur reikia šiam procesam užbaigti. Regionalizavimas Rumunijoje yra būtinas. Tai yra visiems naudingas procesas, kuris tikrai bus naudingas visoms bendruomenėms jeigu pavyks viską sėkmingai užbaigti ir sukurti reikalingą teisinę sistemą, kuri reikalinga naujam administracijam paskirstimui, tai mums teks net ir keisti Rumunijos konstituciją. Būtent todėl vis dar šiek tiek tie dalykai stringa parlamente ir reikės dar daryti keletą kitų žingsnių. Na, gana sudėtinga procedūra numatyta parlamentas turi tam tikrus pakeitimus padaryti, po to turės būti referendumas, reikės pasitarti su visais Rumunijos piliečiais šiuo klausimu. Tačiau šį bitą jau pavyko pasiekti. Regionės veiklos progr veiksmų programos turi taip pat programas, kas veikia centriniu lygiu. Rumunijoje turime aštuonis regionų statistikos tikslams. Ir yra taip pat regionės plėtros tarybos Ir ten dalyvauja visi, visos tos šalis iš vietos lygmens, merai, vietos tarybos, įvairios e, smulkos verslo asociacijos ir taip toliau. Ir šios tarybos, šios vietos tarybos, jos kaip tik ir kūrė regiono plėtos strategiją tai vietai, numato prioritetus ir kūrė investicijų planus. Ir regioninė programa įtraukęs kaip partneris ir dabar taip ir plėtojama tam tikra regionos strateginė e, bendradarbiavimo programa. Taigi matome, kad yra programos, kuris yra centralizuotai valdomas ir e, centralizuotai tarkim mokėjimi, tačiau iš tikrųjų patys sprendimų prieimimai jau yra perkelti į regioninį lygį ir perduoti šioms regioniams institucijoms. Toliau pono Junkerio planas. Mūsų ministerija bei kitos atitinkamos ministerijos jau aktyviai veikia šią srityje. Mes ieškome tų pačių geriausių projektų, kurie būtų naudingiausi mūsų šaliai. Ir čia norėčiau to pačiu atsakyti ir kitą klausimą. Taip, išteklių mums reikia daug daugiau negu turime. reikėtų daugiau išteklių regioniniams veiksmų programoms. Ir e, komisijos pirmininko Junkerio pasiūlyta investicijų programa tik, tik yra ta priemonė, kurie padėtų mums patenkinti e, investicijų poreikius. Ėmėme žingsnių, kaip pasinaudo šią programą, kad investuotume į pagrindinius projektus. Taigi siekime taip pat e, šią programą derinti su kitais finansavimo šaltiniais. O tai reiškia, kad dalis tų lėšų, kurios buvo paskirtos šiam projektam, bus, gali, e, bus galimos paskirti, e, pagerinti finansavimą vietos lygmeniui ir regionams, ko dabar trūksta. Bet ką atveju infrastruktūrą reikia gerinti. Ir dabar galėsime sutelkti dėmesį ties tabiais praktais. Ir tai darysime varėmdamiesi Junkerio planu. Žinoma, būtų labai gerai, jeigu vyktų daugiau posėdžių su regionės plėtros ministrais, kad ir neformal lygių. Taip pat labai mielai daugiau, dažniau bedarčiau su jūsų komitetu, taip pat su regijo direktoriatu. Štai, aš turiu 25 metus patirties, administracinės patirties ir taip pat jau keltų metų patirties darbę su Europos finansavimo klausimais. Tačiau nebejoju, kad na, mes visi turėtume pasiremti vienas kitų, mes nedirbame vakume. Reikėtų mums visiems dalintis patirtimi, dalintis sėkmės istorijomis, būtent tą pavadžiau šiandien padaryti, ir aptarti tuos klausimus, kurie visiems svarbus, kaip, kaip galime papildyti vieni kitus darbus, taip pat kaip būtų galima su, su paprastinti mokėjimo sistema, kaip jau minėjau, mūsų patirtis šis rytyje yra labai sėkminga. Tai būtų galima visi kartu, galėtume visi kartu padirbėti, kad pagerintume įsisavinimo lygį. Tad manau, kad ir su jūsų parama bei su regio direktorato parama galėsime tikrai visi kartu geriau padirbėti ir pagerinti visas procedūras. Jau yra parengta įvairių vadovų, vadovėlių, gairių. Visas turėtų padėti ir manau, kad tai turėtų padėti jums įsitikinti, kad Rumunija, kaip bei kitos ES šalis, tikrai tinkamu būdu išleidžia ES pinigus. Dabar kitas klausimas, ar mes turim kokios planą, kaip būtų galima spręsti įvairias problemas, vengimus, netikslumus. Yra priimtas vyriausybės sprendimas, dekretas priimtas, kuris, kuris sprendžiamas problemos dėl Europos finansavimo ir dėl jėmėse pasakėčių netikslumų. Dabar numatės yra atitinkamos bausmės. Taip pat siekime užtikrinti nediskriminavimo principą, kad reikia užtikrinti, kad projektai būtų finansuojami tinkamai, tačiau tai nebuvo lengva pasiekti. Pavyzdžiui, jau anksčiau pas mus veikia viešų pirkimų sistema, tačiau užtruko, kol supratome vis tai, kad ta sistema netitinka visų europinių reikalavimų ir standartų. Tad štai šis dabar sprendimas, kurį minėjau, leido tai pakeisti. Ir naudos gavėjams buvo sunku priimti šį pokytį. Nes kai kurie asmenys, kurie tikėjosi gauti Europos lėšų, staiga paaiškėjo, kad galbūt jų negaus, ir sumažėjo tikimė, kad jas gaus. Ir e, kartais kai kurie nors gavėjai prarado apie 10 procentų lėšų, kurias turėjo gauti. Kartais ir daugiau. Ir ši priemonė, kurią, kurią minėjau, kaip tik yra skirta paremti projektų gyvenimą. kalbant apie finansavimą, tai čia svarbus yra centrinis ligmuo, tačiau taip pat ir regioninės tarnybos. Ir ne visuomet regioninės tarnybos galėdavo tinkamai paprašyti regioninio finansavimo, e, tai yra finansavimo, tačiau mes turėjome sistemą, kur veikia e, valstybės lygių ir būtent šitą sistema turėjo analizuoti visus pasiūlymus karstydavo tarnybos, kurios teikdavo būtent šios viešų pirkimų prašymus. Visuomet, jeigu pasitaikydavo netikslumų, tai vykdymo institucija darydavo korekcijas iki 25 procentų. Vadinasi, visi naudos gavėjai turėdavo gauti patvirtinimus iš visų reikiamų tarnybų ir po to prašyti iš naujo. Rumunijos vyriausybė bandė paremti naudos gavėjus, tai suteiktas papildomų išteklių. Po to, kai jau visus, visus, viską patvirtindavo atiklos tarnybos inspekcijos ir kai būdavo padaryti visi tikami patikslinimai. To reikėdavo dėl to, kad atitinkamus teisės aktai ne iki galo gerai, gerai dėrėjo su e, Europos reikalavimais. Taigi štai kokie žingsniai buvo padaryti paremti vietos institucijoms. Toliau. Dėl marginalizuojamų bendruomenių. Atlikome tyrimą. Jį atlikti mus padėjo Pasaulio banko ekspertai ir sudarėme marginalizuotų bendruomenių žemėlapį. Šį žemėlapį pavadiname skurdo žemėlapiu. Taigi siekiame nustatyti šis bendruomenės ir e, žemėlapio tikslumas siekia atskiras gatves ir e, atskirus e, rajonus. Ir čia galim pasiduoti bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Galima kaip tik šiom bendruomenėms skirti projektus, kurie, tarkime, didintų būstą prieinamumą. Žinoma, tarp šių bendruomenių yra ir Romų bendruomenės. Regioninėse plėt, e, regioninėse plėtros veiksmų programuose ir valstybinėje programoje nenorėjome išskirti Romų bendruomenės atskirai nuo kitų bendruomenių. Norėjome jas aptarti bendrai. Nes kartais tose marginalizuotose bendruomenėse kartu gyvena ir Romai, ir Rumunai, taigi nenorėjome taip atskirai skirti tose aukštesnio lygio programuose šių bendruomenių. Ir kalbėjome apie visas bendruomenės, kurios yra marginalizuotos. Atsiprašau, dar kartą turiu pasižiūrėti savo užrašus. Gavau klausimą susijusi su santykiais tarp centrinės valdžios ir regioninės valdžios, kad būtų daugiau įsisavinta lėšų, kaip, kaip turėtų keistis tie santykiai. Aš jau jums jau šiek tiek atsakiau šį klausimą. Jau sakiau, kad centrinės e, struktūros patikė vystimosi ministerijai šį klausimą kuruoti, tačiau ne ši ministerija nustato vietos bendruomenių poreikius. Vietos bendruomenės, būdamos autonomiškos, turi savo nuosavus išteklius. Mes niekam niekieno neverčiame vystyti kokį nors projektą pasitelkiant ES lėšas. Kaip jau sakiau, regioniniai veiksmų projektai leido apibendrinti, be, leido apibendrinti savivaldybių poreikius taip, jos pačios manęs tai reikalinga. Pirmininkė, ačiū. Jūs atsakėte į klausimus, ačiū už jūsų dalyvavimą. Prisiminsime jūsų pastabas apie nuolatinius susitikimus su ministrais, kurie yra atsakingi už regioninę plėtrą valstybėse narėse ir aš manau, kad galėsime tęsti susitikimus ir su kitais ministrais. Ačiū už jūsų dalyvavimą mūsų posėdėje ir didžios sėkmės jūsų darbe Rumunijoje. Tikimės, kad tikrai turėsime galimybę dar susitikti su jumis ir po kelių metų galbūt galėsite vėl mums papasakoti, kaip puikiai gyvendinama sanglaudos politika Rumunijoje. Dabar ačiū. Ponios ir ponai, dabar tęsime toliau mūsų darbo tvarkę. balsuosime. Ar turite atsinešę balsavimo korteles? Ar esate pasiruošę? Šiandien balsuojame dėl pranešimo kuris vadinasi taip sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės. E, sanglaudos politika numato pagalbos teikimą marginalizuotoms bendruomenėms miestus ir kaimo vietovėse. E, e, tiek miesto, tiek kaimo bendruomenėse svarbu, kad tos bendruomenės gautų paramą. Teritorinis požiūris 2014-2020 metų programų laikotarpės numato naujas galimybės numatyti ir gyvendinti naujas teritorinės investicijas ir numatyti tikslus toms marginalizuotams bendruomenėms plėtoti. Pone Rentė, mūsų pranešėja, kova pateikė šio pranešimo projektą. Pakeitimus buvo galima teikti iki Liepos 22, 214 jų sulaukėm. Jie buvo pateikti laiku ir sulaukiam nuomonių iš dviejų kitų komitetų Europos parlamente, iš užimtumo komiteto ir SEM komiteto. Pranešėjas siūlo taip pat visą eilę kompromiso pakeitimų. Ar norėtumėte pasisakyti, ponė Renkė, trumpai pakomentuoti, ar galime tiesiog balsuoti? Ponė Renkė, tiesiog norėjau padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad šis pranešimas pasitarnaus visų interesams ir kad galėsim šiandien jį patvirtinti. Pone Krėl. Pone pirmininkė, labai atsiprašau, bet darbo tarkė buvo pasakyta, kad 11.40 vyks balsavimas. Mm, kiti kolegos štai dar nespėjo ateiti, ar būtų galima padaryti penkių minučių pertrauką, nes aš tuomet pakvieščiau trūkstamus kolegas, kurie turėjo čia būti. Jūs teisi, jūs visiškai teisi, sako pirmininkė. Aš visiškai e, prisimenu visai puikiai, kad buvo iš tikrųjų sutarta 11.40 balsuoti. Na, sutaupykim tas penkias minutės pasikalbėdami draugiškai tarpusavį.

Ladies and gentlemen, I think all of... Ponės ir ponai, manau, kad jau visi susirinko, ar ne? Taip, visi nariai atvyko. Sveiki visi. Labai svarbu laikytis tvarkaraščio. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl pranešimo sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės pranešė yra Teri Renkė. Pradėsime nuo pirmojo kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Toliau. Antrasis kompromisas. Prašom, ponė Rinkė, labai greitai. Klaida yra balsavimo sąraše. Matote antrojo dalyje, sakoma, in particular the situation uh, 18 e, puslapio pabaigoje e, jau pataisė tekstas including vietoj in particular, įskaitant. Tai yra techninė klaida. Dėkuoju, noriu pasakyti, kad balsuojame dėl dviejų dalių. Ačiū Jums už pastabą. Dėl antrosios dalies. Nes tai dėl antrosios dalies, taip? Pirmoji dalis. Kas už? Antras kompromisas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis antrojo kompromiso už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas dalimis. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta atmesta. Norite pasitikrinti gerai antroji penktojo kompromiso dalis. Tikriname. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuokite dabar. Ar jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėkuoju. Toliau. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Aštuntasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 98 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Galime pasitikrinti. Dėl 98 pakeitimo elektroninis balsavimas prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Devyniasdešimt devintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikriname. Šimtasis pakeitimas - elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Kitas balsavimas devintasis kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 112 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, Reikėtų pasitikrinti, nes nemačiau aiškiai rankų. Vienuoliktasis kompromisas, prašom balsuoti. Prašau dabar balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę Priimta. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 17 už, prieš, susilaiko, priimtas. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikę priimtas. 22 kompromisas už, prieš, susilaikę priimtas. 174 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę priimtas. 175 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę atmestas. 177 už, prieš, susilaikė, atmestas. 178 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 185 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Tikriname 185 pakeitimą. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 27 kompromisas kas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Žodinis pakeitimas numeris vienas. Ar kas nors prieš, ne? Balsuojame dėl jo. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. 28 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. 206 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, turime pasitikrinti. 206 pakeitimas elektroninis balsavimas pradedamas, baigiamas, priimtas. 207 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 208 pakeitimas už, prieš, susilaikę, turime pasitikrinti. 208 pakeitimas elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmasis pakeitimas. Už prieš, sulaikė, atrodo, kad priimtas. Antrasis pakeitimas už, prieš, sulaikė, priimtas. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmestas, bet reikia pasitikrinti. Šeštasis pakeitimas - elektroninis balsavimas. Pradedamas. Baigiamas. Atmestas. Septintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Mm, dabar <laughs> pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Vienu balsu. Devintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dešimtasis už. Prieš susilaikė, atmestas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimtas. Norite pasitikrinti dėl 29-ojo? Elektroninis balsavimas. Mm, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dėkuoju kitas, 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 33 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 35 kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimtas. 34 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 36 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 62 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 63 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymai pradedame nuo A pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. B pasiūlymas už, prieš, susilaikė, priimtas. C už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad priimtas. Norite pasitikrinti? Ne? Priimtas. D. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas pirmasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmestas Pasitikrinkime. Ketvirtasis pasiūlymas. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. Šeštasis pasiūlymas penktas atkrenta. Kas už šeštąjį? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Septintasis už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Devintasis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti. Devintasis pasiūlymas. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dešimtas pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vienuoktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dvyliktas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas ir penkioliktas atkrenta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 17 atkrenta, 18 pa, pa, pa, pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 20 pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau. 21 pasiūlymas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinti, gerai, 22. Tikriname elektroniniu būdu, atidarome balsavimą. Uždarome balsavimą. Atmesta. 21 pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 25. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Reikia patikrinti. 25 pasiūlymas, elektroninis balsavimas, Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26 pasiūlymas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pasiūlymai. A pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Panašu, kad priimta. Patikrinkime. A. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Baigėme balsuoti. Priimtas. B pasiūlymas. Kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. Pasiūlymas C. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. D. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. E. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinti reikia. E pasiūlymas, elektroninis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimtas. Pasiūlymas F. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasiūlymas G. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. H, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. I, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. J, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. K, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. Pirmasis, kas pasiūlymas numeris vienas. Oi, pir, pirmas pasiūlymas atkrenta, taigi pasiūlymas numeris du. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinti reikia. Trečias pasiūlymas Elektroninis balsavimas atidarytas. Baigiame balsuoti. Nu, labai aiškiai atmestas. Atsiprašau. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko atmesta. 6 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Taigi šeštas pasiūlymas, pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Septintas pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntas atkrenta, taigi devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 13. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 19. Ne, 20. Dienos atkarta, atsiprašau. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26 atkrenta, 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25, 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ir galtinis balsavimas dėl nuomonės elektroniniu būdu Pradedame balsuoti. Baigiame. Ir nuomonė patvirtinta. Sveikinu. Labai ačiū. Dabar koordinatorių posėdis už uždarų durų. Prašau visus taupyti laiką ir paskubėti išeiti iš salės.